Okay. Are you ready uh, to... Ar esate pasirengę pradėti slaptą balsavimą dėl, pirmiausiai, dėl ponios Edith Bauer kandidatūros? Pradame balsuoti. you heard anyhow. Uh, the result is... Rezultatas akivaizdus 40 balsų už vienas prieš. Balsuojame dėl e, Alejandro Serkas kandidatūros. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat e, labai spūdingas rezultatas 40 už 1 prieš ir Žano e, François Metie kandidatūra. Balsuojame. Balsuoti baigiame. 38 balsai už ir 2 prieš ir 2 susilaikė. O tai reiškia, kad e, pasirinkome visus tris kandidatus ir rekomenduosime juos paskirti Europos parlamento ekspertais. Du iš jų vakar lankėsi mūsų komitete po pietų sąrašas e, kandidatų bus išsiųstas Europos parlamento pirmininkui tam, kad jį po to galėtų patvirtinti pirmininkų suėga ir formaliai jie galėtų būti paskirti Europos parlamento pirmininko. Ačiū dabar. Pradame kitą balsavimą dėl daugiametės finansinės programos. pagal 53, 170 ir 209 darbo tvarkos taisyklės šios pakeitimus skelbiu nepriimtinais, kadangi jų nuostatos nėra susijusios užimtumo komiteto atsakomybės sritimi. Tai yra pakeitimai numeris 3, 10, 11, 14, 22, 30, 31, 36 ir 48 pakeitimai visų šių pakeitimų autorius raginu juos teikti, jeigu to pageidautų tiesiai biudžeto komitetui, jeigu jie yra tikrieji arba pakaitiniai šio komiteto nariai. Pakeitimo teikimo terminas baigėsi sausio 31 dieną 15 val. Pone Makintar, prašau. E, pirmininkė, esu nustebusi dėl tokio jūsų pranešimo, nes tuos pačius uh, Pakeitimus mes teigiame Pirinskio pranešimui dėl daugmetės nasinės programos peržiūros ir niekas tuo metu neprieštaravo jų teikimui. Nepamenu, kada tai vyko, tačiau e, šie prašymai nėra priimtini dėl to, kad jų nuostatos nėra susijusios su mūsų komiteto e, atsakomybės sritimi, reikia juos e, teikti biudžeto komiteto posėdėje. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl jie yra atmesti. Mes prieš priimdami šį sprendimą labai išsamei jį apsvarstėme. Taigi, tie, kurie pageidauja iš naujo teikti savo pakeitimus biudžeto komitetui tiesiogiai, gali tą padaryti iki sausio 31 dienos 15 valandos. Pradėkime balsavimus. Ir pradėsime nuo aštunto pakeitimo, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Aštuntasis pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesti dviejų balsų persvarą. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dešimtasis pakeitimas nepriimtinas, vienuoliktasis taip pat, dvyliktasis kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl dvyliktojo pakeitimo, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Tarp balsuojančiųjų vienu liaudės partijos atstovų yra per daug. Dabar viskas tvarkoja, pritarta 24 balsavus už, 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 14 nepriimtinas, 15 kas už, prieš, Pasitikrinkime dėl 15, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 27 balsavus už. A, kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 18 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 22 pakeitimas nepriimtinas, balsuojame dėl J kompromisinio pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. FA kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Kompromisas G, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 27 pakeitimas antroji dalis, nes pirmoji atkrinta. Taigi, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl 27 pakeitimo antrosios dalies. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta 26 balsavus prieš, 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 30 neprimtas, 31 taip pat, 32 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. B kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 36 pakeitimas nepriimtinas, balsuosime dėl 37, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 39 pakeitimo pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 40 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 41 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 42 pakeitimas, kas už, kas prieš Pasitikrinkime dėl 42, pradame balsuoti ir balsuoti baigiame. Atmesti vieno balso persvarą. 44 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. C kompromisas, kas už Ne, reikia pasitikrinti dėl 44 pakeitimo. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame 26 už pritarta C kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 46 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Tikrinamės dėl 46 ir balsuoti baigiame. 23 balsai už, pritarta 47 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. 48, ne, pasitikrinkime dėl 47, prieš tai pradame balsuoti. Ir balsuoti baigiame. Pritarta 27 balsavusius. 48 nepriimtinas, 49 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. D kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš Tikrinamės dėl 54, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 37 balsavus už 55 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. E kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Antroji 59 pakeitimo dalis, kas už, kas prieš susilaiko atmestą. FB kompromisis pakeitimas prašoma surenkti vardinį balsavimą dėl šio pakeitimo, to prašo socialistų ir demokratų frakcija. FB kompromisinis pakeitimas. Balsuojame vardiniu būdu. Ar vardinis balsavimas bus rengiamas dėl 59 pakeitimo antrosios dalies, ar dėl FB kompromisinio pakeitimo? Dėl FB kompromisinio pakeitimo balsuosime vardiniu būdu. 11 komiteto narių turi atsistodami paprašyti vardinio balsavimo. Pakanka. Ačiū. Taigi dabar vardiniu būdu balsuosime dėl FB kompromisinio pakeitimo. Balsuojame. Ir balsuoti baigiame. ir atmesta 27 balsavus prieš. Dabar balsuosime dėl 60 pakeitimo. Dėl 62 pakeitimo antrosios dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaiko, manyčiau, kad atmesta. 63 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 63 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Vieno balso persvarą atmesti. 64, 65 ir 56 pakeitimai atkrinta, 66 dabar, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 66 pakeitimo, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 302 balsaus už. 67, 68 atkrinta H. Kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta į kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta 69 pakeitimas e, atkrinta. Dabar balsuosime Dėl 72 ir 71 taip pat atkrito, kas už 72, kas prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime dėl 72, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 27 balsavus prieš pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Antrasis pakeitimas pakeitimas atrodo, kad e, taip patvirtintas, nereikia dėl jo balsuoti. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta pritarta septintasis atkrinta. voting on the uh, discharge of. Um... Pradedame balsavimą dėl ES uh, bendro biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Europos komisija. Pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmestas. Antras pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Pritarta. Trečias pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmestas. Pirmas kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. Antras kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Trečias kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Septintas pakeitimas, kas už. Ne, atsiprašau, devintas pakeitimas, kas už. Prieš susilaiko atmestas. Dešimtas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 12 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 13 kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime balsavimą dėl 13 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas, atmestas vieno balsų persvara. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penkioliktas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Šešioliktas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Septynioliktas, kas už, prieš, susilaiko pritarta susilaiko Pasitikrinkime dėl 17 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmestas trimbals, trijų balsų persvara. 19 pakeitimas. Kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuojame dėl nuomonės projekto su pakeitimais elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 39 balsavo už, 8 prieš, 2 susilaikė. Sveikinu pranešėją, pona Rulan. Toliau ETF 2016 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Pirmas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. Pirmas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. Penktas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. Šeštas. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar balsuojame dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Pritarta 41 balsavo už, 6 prieš, 3 susilaikė. Dėkojame pranešėjui. Dabar pereiname prie ES agentūrų e, biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Pirmas kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Trečias pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. Penktas, kas už prieš susilaikė atmestas. Šeštas, kas už prieš susilaikė pritarta. Septintas kas už prieš susilaikė atmestas. Balsuojame dėl nuomonės e, su pakeitimais. Balsavimas baigtas. Pritarta 39 už, 6 prieš 4 susilaikė. Dėkojame pranešėjui. Dabar Eurofound. Biudžeto vykdymo patvirtinimas. Pirmas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė pritarta. Pirmas kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė pritarta. Antras kompromisas kas už. Prieš susilaikė pritarta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Septintas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Aštuntas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Devintas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Trečias kompromisas, kas už, prieš susilaikė pritarta pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl šešiolikto pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 37 už, 12 prieš. Prašau aiškiai kelti rankas dabar. Balsuojame dėl nuomonės projektų su pakeitimais. Kas už? Ne, pirmininkė atsiprašo, elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 42 už, 8 prieš. Dėkojame pranešėjui ir pereiname prie SEDEFOP. Vienas. Balsavimas dėl pirmo pakeitimo. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti dėl pirmo pakeitimo, dėl SEDEFOP. sometimes you have to have very clear instructions. Na, reikia turėti labai aiškių instrukcijų, ar ne taip, ponia Kaza, bet akivaizdu, kad jūs laimite, nes 28 balsavo prieš, 22 už. Ačiū. Mm, dabar balsuojame dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta 42 už, 6 prieš, 2 susilaikė. Dėkoju pranešėjui. Toliau Oša. Antras punktas, pirmas pakeitimas, kas už? prieš susilaikė pritarta. Antras pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. Trečias pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas, kas už prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuojame dėl nuomonės projektų su pakeitimais, elektroninis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 42 už, 8 prieš, niekas nesusilaikė. Dėkojame. Toliau. nuomonės projektas dėl lyčių lygybės ir žiniasklaidos sektoriaus. Lin Boylan pranešimas, pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl devinto kompromiso, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 38 už, 8 prieš, 2 susilaikė. 12 kompromisas kas už, prieš, susilaikė pritarta. 25 kas už prieš susilaikė pritarta. 26 pakeitimas kas už prieš. Reikia pasitikrinti dėl 26 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta 27 už, 22 prieš. 27 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė pritarta. 31 kas už, prieš, susilaikė. Gerai, dėl 31 pakeitimo pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmestas dviejų balsų persvara. 34 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Gerai, pasitikrinkime dėl 34 pakeitimo, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmestas dviem bals, dviejų balsų persvarą. Antras kompromisas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Toliau septintas kompromisas, kas už, prieš susilaikė pritarta. 45 pakeitimas kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 45 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Pritarta. 31 balsas už. 46 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė pritarta. Trečias kompromisas kas už, prieš, susilaikė pritarta. 13 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 57 pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 57 pakeitimo. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmestas 28 prieš, 22 už. 58 pakeitimas kas už, prieš susilaikė pritarta. 59 kas už prieš susilaikė pritarta. 8 kompromisas kas už prieš susilaikė pritarta. 61 kas už prieš pasitikrinkime dėl 61 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Kaip čia reikėtų skaičiuoti? Atmestas. 62. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta? 14 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš susilaikė pritarta. 74 pakeitimas kas už prieš susilaikė pasitinkrinkime dėl 74 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. 76 pakeitimas. Pirma dalis Čia balsuojame dalimis, to paprašė KR. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Šeštas kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. 83 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 84 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 86 kas už, prieš, susilaikė atmestas. Gerai, pasitikrinkime dėl 86 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmestas 28 prieš, 21 už. 15 kompromisas kas už, prieš, susilaikė pritarta. Toliau konstatuojamosios dalis, 8 pakeitimas kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 8 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas keturių balsų persvara. Devintas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Gali būti toks pats rezultatas. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Toliau 16 kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta. Ir dabar galutinis balsavimas dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta 42 už, 3 prieš, 5 susilaikė. Ačiū pranešėjui. Pranešėjai. Poniai Boilan. Thank you. Okay, next... Gerai, tolėkime prie kitos temos, kito darbo tarkės klausimo. Tai yra vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandaravimo taisyklės. Labai labai svarbi dalis susijusi su komandiravimo reglamentu, su kuriuo dabar dirbame. Kai jau salėje pagaliau nus, salė nusiramins, tik žodį pranešėjai, bet duosiu minutėlę dar išeiti iš salės. Now I think I'll give the floor to the rap. Taigi žodis pranešėjai, poniai Labajovai. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, sun... nelabai džiugu pradėti kalbėti, kai matau, jog visi išeina. Bet turbūt vis tik svarbiau yra kokybė, o ne kiekybė. Na, mūsų diskusijos šiandien tikrai nelengvos bus. Žinau, kad e, nuomonės skiriasi. Pirmiausia, norėčiau labai padėkoti komisijai, kad dėl to, kad pateikė šį pasiūlymą, kaip mobilumo paketo dalį. Ir kaip pranešė dėl šios nuomonės bei darbūt komandiravimo direktyvos šalia pranešėja, manau, jog aišku, kad transporto sektoriui reikia iškių taisyklių. Transporto sektorius yra labai konkretus, tad reikia jį labai taip ir pažiūrėti. Taisyklės turi būti paprastos, vienodos ir lengvai įgyvendinamos kaip būtų galima palengvinti transporto operacijas ir apsaugoti darbuotojus, kurie dirbo šį pramonės rytyje. Kaip e, vertino komisijos vertinimas, dabartinės e, taisyklės reikalavimai neatspindi mobil, e, jų darbo mobilumo ir dėl to tai užkrauna veikės per dėlę naštą ir per dėlis barjerus tarptautinių paslaugų teikimui. Na, norėčiau toliau supaprastinti nuomonėje taisyklės ir tai buvo mano sasprietai rengiant šią nuomonę. Taigi pirmiausia nuomonės projekte aiškiai numačiau, kad tranzitas bus išbraukiamas iš direktyvos taikymos ryties, nes bet kuriu atveju tranzitas nelaikytinas komandiravimo atveju. Taigi dabar nuomonės projekte jau tai yra aiškiai aptarta. Antras dalykas nutolta buvo nuo dienų skaičiavimo, kai buvo siūlyta tarptautinio transporto iš komisijos pusės, nes iš mano perspektyvos labiau rūpi taisyklės, kurios, dėl kurių vis dar diskutuojama, kalbant dėl komandiravimo ir ten kalbama apie atlyginimą, e, e, teisų gynimą ir, ir kitus dalykus. Visa tai vis dar yra neaišku ir nebus aišku, kol nesibaigs diskusijos trilogija manau, kad nerealu taikyti tas pačias taisyklės, kurios iš pradžių buvo vis tik sumanytos e, statybų sektoriui ir tas pačias taisyklės pritaikyti transporto sektoriui, nes transporto darbuotojai gali per tą pačią dieną dirbti kitose skirtingose valstybėse, taigi būtų didžiulė administracinė našta pritaikyti bendras taisyklės darbuotojams, įskaitant ir jų atlyginimo skaičiavimo bei taip pat bus sutinkamas tai stebėta. Toliau dėl kapodažo. Sutinku dėl bendrų taisyklių ir reikia numatyti tinkamą užtikrinimą. Ta pamatys nuomonės projekte. Toliau. Manau, jo gali susikirsti numatomas įsigaliojimas tiek peržiūrėtas darbot komandar direktyvas, tiek leks specialis. Todėl, mano galva, reikia labai atidžiai sinchronizuoti įsigaliojimą. Taigi, siūlau reglamentuoti šios klausimus leks specialis, kad nebūtų painiavos. Ir reikia, kad taisyklės būtų aiškios ir kitas atvejs turi taip pat būti numatytas tos pats neįtraukimas bendras taisyklės. Taigi norėjome, kad pirmas projektas e, būtų kuo paprastesnis, žinoma, išklausysiu jūsų nuomonės, be abejo, Visas trys bylos, ką šiandien aptarsime, yra truputį susijusios, tad daug dar dalykų yra atviri ir reikės labai atidžiai svarstyti, kaip viską suderinti. Nes diskusijos dėl visų trijų uh, failų yra labai svarbios. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Ponės išlovė, kad nėra. Kožlovska ponė ją pakeičia. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau atsiprašyti ponas Jezlovieckos vardu. Ji yra užsiemus reikalais Lenkijoje, tačiau jį paprašė perduoti štai kokią žinę. Kolegos, dėkoju Martinai už drąsą, kurie parodė imdamas iš šios sutingos temos. Tai yra darbuotojų komandaravimo transporto sektoriuje taisyklių plėtojimas. Transporto sektorius kaip tik yra toks sektorius, kuriame yra labai daug mobilumo, todėl sutinku su pranešėja, kad ypač šiam sektoriui reikia labai aiškių ir įgyvendinamų ir taisyklių, kurį įgyvendinamą turbūt galim patikrinti. Reikia principų, kurie leistų tinkamai sektoriui funkcionuoti. Tai yra labai svarbus klausimas Europos konkurencingumui. Jau daug metų dirbu su komandaravimo klausimu ir suprantu, koks atingas tai dalykas. Ir tų principų, kurias iš pradžių numatėme statybos darbuotojams, tų principų pilnas perkeliamas transporto sektoriuje yra tiesiog neįmanomas. Todėl suprantu pranešėjos logiką, kodėl tarptautinis transportas yra neįtraukiamas į komandaravimo tai, e, bendras taisyklės taikiamos rytį. EPP vardu teiksime pakeitimų dėl taikymos rydies. Manome, kad principai, kurie galios e, transporto darbuotojams, turi būti aiškus, kad darbuotojai negalėtų pačiu metu keli skirtingi teisiniai režimai, todėl nereikėtų čia įtraukti tranzito Taip pat trijų dienų laikotarpis, kurį numato komisija, yra per trumpas ir jis netinkamai atsižvelgia į valstybių narių situaciją, nes trys dienas gali būti 18, val... 18 darbo valandų. Taip pat transportui čia turėtų negal, negalioti ilgalaikio komandravimo taisyklės. Tuo taip pat sutinku su pranešėja. Taip pat keila klausimų dėl regioninių ir kolektyvinių sutarimų. Pavyzdžiui, Austrijoje, viena Austrijoje transporto e, įmonės yra numačiusi bet 50 skirtingų tarifų vairuotojams. Taigi tokias tikslės numatytų daug papildomos naštos įmonėms ir nedaug naudos darbuotojams. Mes teikime atitinkamų pakeitimų. Kitas dalykas - taisyklių įgyvendinimas ir įgyvendinimo tikrinimas. Dėkuoju Martinai už pasiūlymus, jie yra labai geri ir EPP palaiko tai, kad kontrolė ir tikrinimas turi, turėtų būti kuo efektyvesni. Valstybės narės turėtų sukurti elektroninę sistemą, pagal kurią turi būti teikiamos standartizuotos formos. Ir tokiu būdu turėtume galėti, kaip manom, greičiau atnaujinti duomenis. Taip pat reikia tikrin, atlikti tikrinimus vietoje ir keliuose. Tačiau tuo, tuo metu gali būti sėtinga tikrinti visus dokumentus, pavyzdžiui, darbo sutartis ar atlyginimo e, lapelius. Visa ta informacija turbūt tikrinama įmonės, įmonės darbo vietoje. Taip pat reikia naudotis informacijos sistemomis ir, ir užtikrinti geresnį bedabėjimą ES lygių. Uh, Rengdama mūsų frakcijos poziciją, noriu pabrėžti, kad e, be abejo, patumėjau, klausimas labai sutingas ir reikia pažiūrėti labai atsakingai. Suprantame taip pat, kokias problemas kelia pašdažtės įmonės ir taip pat nepamiršti ir užimtumo klausimų. Visų problemų neįspręsime, jeigu tiesiog nuo pirmos dienos pritaikysime darbuotojų komandravimo taisyklės. Priešingai, tai gali kaip tik sukurti pilkąją zoną. Todėl reikėtų taikyti tokius principus, kurie numatytų tinkamą pusiausvyrą tarp konkurencingumo ir darbuotojų gynimo teisų. Dėkoju. Dėkoju. Toliau. Socialdemokratų šiandien pranešėjo nėra. Yra, ateina. Puiku, pačiu laiku. Pone Regnar. Tai porą sekundžių duosime atsikvėpti. Äh, Dankeschön, Frau Vorsitzende. Entschuldigen Sie mein zu spät kommen. Ačiū, pana pirmininkė, atsiprašau už vėlavimą. Dalyvavau kito komiteto posėdyje, kuomet klausimas šiek tiek anksčiau pradėmas svarstyti, tai kartais yra nespėjama. Uh, atvykti. Norėjau štai ką pasakyti. Čia e, susidurime su tokiamis aplinkybėmis, kai daromas didžiulis spaudimas transporto sektoriaus darbuotojams. Žinome, kad Europos Sąjungoje turime atvirą darbo rinką, bendrąją rinką, tačiau jos veikimo pagrindas yra minimalių darbuotojų apsaugos standartų ir darbo teisės nuostatų laikymasis. Tai yra būtina prielaida tam, kad galėtume pasinaudoti bendrosios rinkos teikiamais privalumais. Sakau tą įžangai dėl to, kad suprantame, jog Darbo teisė reglamentuoja skirtingas nacionalinės sistemas ir dažnai konkuruojama ne tik atlyginimų srityje, tačiau taip pat ir darbo teisų sistemų srityje. Todėl visiškai būtina atitinkamai laikytis nustatytų minimalių standartų ir kontroliuoti, kaip jų yra laikomasi Dabar e, svarstama tema pasisakysiu. Nuo taip būtina užtikrinti, kad iš esmės ši direktyva pradėtų galioti nuo pirmosios jos įsigaliojimo dienos. Priešingų atveju kils grėsmė visai sistemai. Ir e, ta sąlyga būtina, kad e, būtų nustatytos daugmaž vienodos veikimo sąlygos ir taip pat užimtumo komitetas yra e, labai svarbus, e, tiksliau, užduo komitetų nuomonė dėl komandravimo direktyvos e, peržiūros taip pat yra labai svarbi, nes tai yra būtina prielaida tam, kad galėtų veikti ši bendra sistema Europos Sąjungoje nes dabar vairuotojų valandinis darbo atlygis siekia 3,5 euro, e, taip pat 15 valandų jie vairuoja be pertraukos, dažnai nakvoja automobilio kabinoje. Iš tiesų tokios darbo sąlygos e, neužtikrina ES darbuotojų orumo. Transporto sektorius yra vienas pažeidžiamiausių ir taikydami išimtis komandiravimo direktyvos, e, direktyvos nuostatas mes pabloginsime daugelio vairuotojų, vyrų ir moterų, nors moterų pakankamai nedaug darbo sąlygas. Jeigu dabar pradėsime taikyti tam tikras išimtis, tai e, sistema pati atrodys kaip šveicariškas sūris. Ir e, niekas nepasikeis, palyginti su dabartinė situacija. Man šiame kontekste svarbu pažymėti, kad čia mes negalime kalbėti apie mažų ir didelių pajamų e, tarpusio, šalių tarpusio konfliktą. Mes čia siekime sudaryti tinkamas darbo sąlygas transporto sektoriaus vairuotojams. Ši transporto sektoriaus rinka ir taip yra liberalizuota ir e, dažniausiai tos vilkikus vairuoja vairuotojai, kurie yra kilę iš e, žemų atlyginimų regionų. Todėl mes turėtume atmesti antrojo straipsnio A dalį ir pareikalauti griežtesnės e, komandiravimo direktyvos nuostatų vykdymo kontrolės. Ačiū, dabar steiksiu žodį poniai Makinta ir prašau. Ačiū. Noriu pirmiausiai padėkoti labai Martynai už um, parengtą nuomonės projektą. vienai par kitaip jau pakankamai ilgą laiką svarstnarius klausimus susijusius su darbuotojų komandiravimu, taigi esame pakankamai seniai susipažinę su problemos esme. Mane labai džiugina pranešėjos pasirinkto požiūrio aiškumas. Labai pritariu šiam požiūriui ir ypač e, Martins teiginiui, kad taisyklės yra neaiškios ir nebūtinai pasitarnauja geresnį darbuotojų apsaugą. Labai svarbu siekti pusiausvėros ne tik šios rytė, tačiau ir visais kitais klausimais susijusiais su transporto sektoriumi, tam, kad sudarytume tinkamas darbo sąlygas vairuotojams ir išlaikytume įmonėms teisę ir galimybę bei laisvę užtikrintume teikti paslaugas tarptautiniu mastu nes e, būtent paslaugų srityje bendroje rinka nėra iš tikrųjų sukurta dar ES, todėl turėtume elgtis labai apdairiai, tvirtindami taisyklės e, galiojančias šioje srityje tam, kad šių net baidytume paslaugų teikėjų nuo noro dalyvauti bendroje rinkoje. Labai svarbu, kad e, rytų Europos įmonės galėtų veikti, teikti savo paslaugas vakarų Europoje ir atvirkščiai. Reikia sumažinti administracinę naštą, kuri gulant valstybių narių pečių, tačiau kartu labai norėčiau, kad ne sudarytume sąlygų valstybėms narėms taikyti protekcionistinės priemonės aplinkiniais keliais. Privalome visomis išgalėmis remti paslaugų teikimo laisvę ir galimybės. Komisijos pasiūlyme man kyla problemų dėl tam tikrų nuostatų. Manau, kad e, komisijos pasiūlymas taikyti papildomus reikalavimus valstybėms narėms atlikti papildomas pat, patikras uh, be važiavimo laiko ir e, e, darbo vietos sąlygų e, sukeltų papildomų sunkumų ir aš tikrai norėčiau pritarti pranešėjos pasiūlymui sumažinti administracinę naštą. Jeigu manau, kad visi sutarime dėl, to, dėl tos leks specialis svarbos, tai tikrai turėtume stengtis E, ne padaryti situacijas dar sudėtingesnės savo naujais pasiūlymais dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos. Manau, kad galime sutarti dėl to, kad transporto sektorių reikėtų įtraukti į leks specialis dalį, tai yra taikyti išimti. Mes nenorime, kad atsirastų tam tikras teisėjų kuros vakumas, tačiau norime užtikrinti, kad e, transporto sektorio dirbantis komandiruojami darbuotojai, e, kad e, transporto sektoriaus komandiruojams darbuotojams galiotų liek specialis nuostatos, taip kaip siūlo Martino. Iš tiesų, likščionis darbas man daro labai rimtą įspūdį ir manau, kad galėsime pritarti teikiamus pasiūlymus. E, Patrik Lerik nėra salėje, ar kas nors e, atstovauja Guengel frakcijai, ne. Tuomet e, Ted ir Reinkė žaliųjų atstovai, šito jos nėra. Nėra norinčių kalbėti žaliųjų vardu Roza Damato EFDD frakcija. Prašau. Ačiū, man pirmininkė. Pranešėja minėjo, kad e, dabar galiojančios nuostatos e, nėra tinkamos e, transporto sektoriuje dėl vis didėjančio judumo ir neįmanoma komandiravimo direktyvos nuostatų įgyvenimo patikrinti, egzistuoja nemažai spragų, iškraipama konkurencija. Vairuotojų padėties negalime lyginti su komandiruojamais darbuotojais kitose sritise. Jų darbo laikas nuolat ilgėja, todėl manau, kad reikėtų iš esmės peržiūrėti darbuotojų komandiravimo koncepciją, kadangi susidurime su skirtingomis aplinkybėmis ir situacijomis, o teisės aktas turėtų pradėti galioti nuo pirmosios dienos. Ehm, taip pat e, manau, kad pasiūlymai dėl kabotažo virštinių ribų nustatymo taip pat nėra derami ir e, adekvatus. Reikia pastelgti deramas priemonės e, tam, kad būtų galima tinkamai kontroliuoti tiek vairavimo trukmę, tiek gabenamas prekes e, eksante ir ekspost e, skaitmenių sistemų įdėgymas leistų surinkti reikiamus duomenys realiuoju laiku ir tuos duomenys e, galėtų patikrinti kompetitinga Europos agentūra, taip pat galėtume kontroliuoti ir pinigų e, srautus. Tokiu būdu mes prisidėtume tinkamai prie šio pasiūlymo įgyvendinimo ir sumažintume konkurencijos iškraipimą bei pagerintume darbuotojams darbo sąlygas. Merci, Madame le Président. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti Martinai už jos atliktą e, darbą e, už taip pat už iškeltą e, kapotažo klausimą. Na, Dar nuo 2006 metų komisijai puikiai yra žinomos pagrindinės problemos, tai yra vairuotojų darbo sąlygos, e, reglamentavimo našta e, e, transporto įmonėms, taip pat sąžinka konkurencija, taip pat skirtumai tarp vakarų ir rytų transporto įmonių. Ko, ko, manau, kad komisija žino, kad yra sabotuojamos darbo užmokesčio, darbo sąlygos E, taikiamos vairuotojams. Iš tikrųjų, tą patį darbą dirbantis vairuotojas, vairuojantis tą patį e, tą patį e, sunkvežimį, vežantis, vežantį tas pačias prekes. Darbo užmokesčio skirtumai yra nuo 8 iki 30 eurų per valandą tarp prancūzų ir bulgarų vairuotojų, pavyzdžiui. Ir aš noriu priminti, kad E, ir atlyginimų skirtumai svyruoja nuo 300 iki 3000 eurų. Ir todėl būtina taikyti papildomą kontrolę įmonėms, e, būtina, kad e, įmonių atstovų būtų priimančioje šalyje, taip pat reikia taikyti priemonės sukčiaujančioms įmonėms. Taip pat e, turi būti sutrumpinti terminai ir mūsų tautiečiai negali supranti, kodėl reikia e, trijų dienų, kad būtų pateikta informacija apie sunkvežimį ir vairuotoją. Ir mes e, galime sekti siuntas e, žemėlapyje, o Taip pat dėl tikslo e, įvesti tachografus ir keistis duomenimis iki 2034 metų mes neaptarėme, reikia keistis duomenimis realiuoju laiku. Ir mes esame už tai, kad tos pačios taisyklės būtų taikomos visiems nuo pat pirmos dienos. Jūs žinote, kad mūsų nuomonė nereikia patvirtinti direktyvos e, kelių transportui, pakaktų taikyti komandiruotų darbuotojų direktyvą visiems darbuotojams. Bet e, šis procesas e, yra, atrodo, nesibaigiantis. Panašu, kad bus priimamos skirtingos direktyvos skirtingoms profesijoms. Ir Aš manau, kad numatytos nuostatos gali smarkiai apsunkinti įmonių darbą, taip pat tai neužkirs kelio piknožiavimui. Taigi, kyla klausimas, ar vairuotojai turi grįžti namo, e, ar čia mes kalbame apie tarptautinį vežimą, ar apie sąžinką konkurenciją. E, taip pat kalbant apie trijų dienų laikotarpį, mums reikia tachografo arba GPS duomenų, e, kurie parodytų, kur e, tikslę valandą yra konkretus sunkvežimis. Mes pri, pasisakome už tai, kad kas dvi savaitės būtų privaloma, kad kas savaitę būtų privaloma grįžti į savo šalį, kad turi grįžti ir sunkvežimis, ir vairuotojas.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 Georgi. Deja, vertimas iš bulgarų kalbos kol kas nėra numatyta. Uh, <laughs> Na, nėra vertimo iš bulgarų kalbos, sako kalbėtojas. Gerai, tada angliškai. Turint galvoje transporto sektoriaus darbuotojų komandiravimo specifiką daugumoje valstybių narių, yra numatytos tam tikros taisyklės ir e, jos yra taikomos ir šalies viduje ir tarptautiniu mastu komandiruojamiems darbuotojams. E, taigi e, taisyklės dėl komandiruojamų darbuotojų numatytos 96 direktyvoje yra netinkamos ir jos sukelia chaosą tarptautinių krovinių gabenimo srityje ES. Taip pat tai sukelia sunkumų įmonėms ir kontroliuojančioms institucijoms. Kalbant apie standartizuotus vežimus, e, transporto priemonė per vieną dieną gali nuvažiuoti, pervažiuoti kelių valstybių narių teritoriją. Taigi nėra racionalaus būdo, kaip nustatyti, kiek laiko ir kokie kokiais dokumentais bus galima įrodyti, ar transporto priemonė laikosi komandiruotų darbuotojų direktyvos ar ne. Mm, atsižvelgiant į tos šalies, kurioje yra vairuotojas tam tikrų metų įstatymus. Taigi reikėtų pritarti pranešėjams, pranešėjo pateiktiems pakeitimams, pagal kuriuos 96 metų direktyva nebūtų taikoma tarptautinių siuntų gabenimui, tranzitui taip pat keleivių vežimui ir krovinių vežimui, taip pat nebūtų įtraukiamas kabotažas. kuriam bet kuriuo atveju būt, turėtų būti taikomi įstatymai tos valstybės, kurioje registruota įmonė. Taigi visiškai pagrista, kad pranešėja Labajova kabotažui siūlo taikyti darbuotojų komandiravimo taisyklės, nes šiuo atveju transporto įmonė veikia kaip priimančios šalies rinkos dalyvė. Ir jeigu būtų taikomos kitokios išimtis, tada atsirastų galimybių kitaip aiškinti ir taikyti taisyklės. Dėl kontrolės gerinimo priemonių ir geresnio valstybių narių bendradarbiavimo, taikant kontrolės priemonės. E, manau, kad komisijos pateikti pasiūlymai yra tinkami, pateikti tinkamu laiku. E, ir turint galvoje galimybės e, keisti tachografo duomenis. Manau, kad reikėtų pritarti išmaniųjų tachografų naudojimui. Jie labiau tiktų elektroniniams sistemoms ir registrams veikiantiems įvairiose šalyse. Tačiau mėginimai e, nustatyti papildomus dokumentų reikalavimus ir jeigu būtų reikalaujama, kad vairuotojas mm, veštųsi dokumentus ir pateiktų juos e, patikrinimų metu. Pavyzdžiui, jeigu būtų reikalaujama iš vairuotojo pateikti darbo sutarties kopiją, taip pat e, atlyginimų lapelius, tai toks reikalavimas būtų perteklinis. E, iš tikrųjų, taip turi būti tikrinama įmonė, o ne konkretus vairuotojas na, būtų logiška, jeigu kelių. Nebūtų logiška, jeigu kelių pareigūnai tikrintų, e, atliktų tokius patikrinimus, kurie iš tikrųjų patenka į darbo inspekcijos e, kompetencijos rytį. Mano nuomonė, pranešėjos pateikti pasiūlymai yra geras kompromisas, kadangi tokius dokumentus bus galima pateikti paprašius. tačiau juos turėtų pateikti įgaliotas transporto įmonės e, atstovas per pagristą laiką. Taip pat prireikus e, tuos dokumentus būtų galima išversti ir patvirtinti. Aš norėčiau pasiūlyti iš principo pritarti pranešėjos požiūriui, jos pasiūlytoms temoms ir atitinkamiems pakeitimams. Ir žinoma, aš pats taip pat pateiksiu tam tikrų pakeitimų. Ačiū. Na, atsiprašau, kad e, nėra vertimo e, bulgarų kalba. Na, aš išverčiau, iš tikrųjų išvertėte puikiai. Dabar žodis poniai Lopė Fontany. Ačiū pirmininkė porą pastabų. Dėl komandiruotų darbuotojų. Norėčiau pakalbėti apie dien, dienų skaičių. Manau, kad e, tas trijų dienų dabar numatytas laikotarpis nėra pakankamas. Uh, tai nesuteikia e, vairuotojams pakankamai laiko grįžti į savo šalį, ypač tiems vairuotojams, kurie yra iš Europos pakraščių. Ir tai taip pat e, padidintų išlaidas ir nukentėtų įmonių, ypač mažų įmonių, mažų ir vidutinių įmonių e, pelningumas. Taip pat manau, kad tas laikotarpis turi būti pailgintas nuo 3 iki 5 dienų, taip pat tai turi būti iš eilės einančios dienos. Bet to aš manau, kad reikėtų aiškiai išdėstyti, kokie reikalavimai turi būti taikomi krovinių gabenimo įmonėms ir darbuotojams viršius tą laiką. Taigi manau, kad pranešėjos pasiūlytas, patiktas pasiūlymas dėl leks specialis yra neblogas. Ačiū dabar ponas Bak. Äh, äh, Ačiū, man labai svarbu aukštai vertinti Martinas Dlabajovas atliktą darbą ir tikrai aukštai iškelia kartelę. Ir man yra svarbus keli aspektai, kurias minėjo nuomonės referentė ir kolegos. Tai yra būtinybė aiškiau apibriežti taisyklės tam, kad viena vertus e, palengvintume darbą kontrolieriams ir sudarytume apskaitai galimybę šios procesus kontroliuoti. Čia turime reikalų su labai uh, specifiniu sektoriumi, uh, E, kurio veikla yra labai e, įvairia lypė ir problematiška susijusi su e, tarptautiniais pervežimais, kabotažu, kai kurios įmonės teikia skirtingų rūšių paslaugas vienu metu, taigi man labai svarbu, taip pat ir transporto komitete, kurio narys esu, būtų patvirtintos tokios taisyklės e, ir tie pakeitimai, kuriais remdamiesi mes galėtume pagerinti kontrolės veiksmingumą. Kuomet pradame kalbėti apie išimtis, žinoma, labai sunku apibrėžti, kur išimtis prasideda, kur jos baigėsi, kalbant apie tranzitą, tai mano šalį e, Luksemburgui dėl to problemų nekyla, nes e, mūsų šalį galima kirsti per pusę valandos ir tuomet tranzito problemos baigėsi, tačiau didesnėms šalims jos kelia rimtų sunkumų, todėl čia turime susitelkti ties nesažingą konkurenciją, aiškiai apibrėžti, kas tai yra ir užkirsti ją kelią. Kalbant apie e, bendrai direktyvai taikomas išimtis, tai manau, kad e, jas patvirtindami mes sukurtume tam tikrą teisinį e, vakumą ir turėtume transporto paslaugas įtraukti į bendrosios direktyvos taikymos rytį, o visas specifines aplinkybės reglamentuoti pastelkus lėksius specialis. Ačiū. Ačiū dabar ponė Moran Šartijai. Ačiū pirmininkė. Na, mes e, dabar dieną naktį dirbame e, su šią problemą. Noriu padėkoti Martinai Dievalovai už jos darbą. Tas e, darbas tikrai yra labai sunkus, nes reikia komandiruotų darbuotojų direktyvą pritaikyti šiai leks specialis sričiai, tai yra transporto sektoriui. Aš pritariu Martinai Dievalovai ir jos pasiūlymams. Visų pirma, man pritariu tam, kad labai svarbu komandiravimo taisyklės taikyti kabotažo mm, veiklai. Kabot kabotažas reiškia didelę konfe, konkurenciją vietos įmonėms ir e, bendra rinka suteikia galimybę įmonėms veikti pagal tas pačias sąlygas, turi būti toks mokamas toks pats darbo užmokestis ir darbuotojai turi turėti tas pačias teisės. Toks yra pagrindinis principas E, kurį numato mūsų politika, kurio nori e, mūsų komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker. Tai yra, kad už tą patį darbą turi būti mokamas toks pats darbo užmokestis. Ir e, taip pat reikėtų pasakyti, kad komandiravimas net mo taisyklės neturi būti taikomos tranzitui, jeigu nėra tiesioginės konkurencijos. Tačiau taip yra ne visada ir yra tam tikrų operacijų, kurios susilieja tarpusavyje ir tai labai apsunkina jų kontrolę. Ir mes atsidūrėme tokioje neaiškioje zonoje. Tačiau kalbant apie traptautinį vežimą, aš nepritariu mūsų pranešėjos nuomoniai, nors ją labai gerbiu. Tai yra, nepritariu požiūriui, kad šias operacijas reikėtų, e, šių operacijų reikėtų neįtraukti į komandiravimo taisyklės. Aš manau, kad visoms įmonėms turi būti taikomos tos pačios taisyklės, tos pačios taisyklės turi būti taikomos ir darbuotojams. Taigi, e, komandiruotų darbuotojų direktyvoje gali būti leks specialis nuostatų ir vis dėlto būtent komandiravimo taisyklės numato vienodą traktavimą, vienodų sąlygų taikymą. Tai yra pagrindinis principas. Todėl reikia, kad komandiravimo taisyklės būtų taikomos tarptautiniam transportui. Komisija siūlo trijų dienų laikotarpį prieš taikant tas taisyklės ir, e, na, jeigu komisija nori e, kompromiso, na, mes galime reikšti susirūpinimą dėl dėl mm, taikymo, bet aš manau, kad e, komandiravimo taisyklės turi pradėti galioti nuo pat pirmos dienos, nes visi čia esantis žino, kad e, tachografo duomenys mums iš karto pateikia visą reikiamą informaciją. Ir vietoje mes gauname visą reikiamą informaciją e, iš tachografo. Tai yra informacija, kurios reikia sunkvežimiui patikrinti. Taigi nereikėtų. Nereikėtų nustumti tų mm, e, taisyklių taikymo į neapibrieštą e, ateitį. Ir noriu priminti, kad Mes jau 22 mėnesius kalbame apie komandiravimo direktyvą. Ir Lex specialis jau įsigaliojo. Ir kyla klausimas, ar mes susitarsime dėl Lex specialis iki 2019 metų rinkimo. Niekas negali to garantuoti. Galbūt tai pavyks, galbūt nepavyks. Ir jeigu e, Lex specialis nebus, pradėta taikyti iki 2019 metų rinkimų. Kokie, koks bus mūsų rinkimas po tų rinkimų? Kada mes e, išspręsime šią problemą? Ir pirmininkė, jūs žinote mano poziciją šio klausimu. Aš manau, kad mes turime būti racionalūs ir kai bus balsuojama dėl leks specialis, tai E, transporto sektoriui turi būti taikoma e, peržiūrėta komandiravimo direktyva, o ne 96 metų e, direktyva, nes tada mm, mm, ją priėmė 15 valstybių narių, kur, kuriuose nebuvo tokių didelių mm, darbų užmokesčių skirtimų. Taigi aš pasisakau už leks specialis, tačiau turime sulaukti konkrečių nuostatų, kurios mums leistų atlikti kontrolę. Ačiū. Šečiai. Dėkoju. Toliau. Kalvė Šambon, bet jo barots nėra salėje. Todėl panešo įdaravo. Po to, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau pasakyti dėl nuomonės projekto. Aš asmeniškai palaikau pasiūlymą, palaikau uh, E, e, nuomonės autorė, tačiau taip pat siūlysime ir pakeitimų. Pirmas dalykas, ką norėtume pakeisti, tai taisyklės, kurios galioja vairuotojams. Aš manau, kad tai yra labai svarbus dalykas ir teigiami pakeitimai. Mes svarbu užtikrinti e, darbuotojų taip pat saugumą, socialinę apsaugą ir užtikrinti gerą kontrolę. Be abejo, reikia geresnio tarptautinio bedarbiavimo, reikia efektyvesnių kontrolių. Ir manau, kad pasiūlyme tai yra neblogai siūloma. Kitas dalykas - sektorių taikomos taisyklės. Čia šis pasiūlymas esu kiek nusivylusi, todėl kad na, komisija ir mes e, pripažįstame ir pripažinome per diskusiją dėl direktyvos dėl komanduotų darbuotojų, kad reikia leks specialis, kad reikia e, konkrečių e, teisės nuostatų numatyti transporto sektoriui. O štai šis pasiūlymas apsiriboja tiesiog e, tuo pasiūlymu dėl trijų dienų. Taigi, manau, kad reikia vertinti tą trijų dienų laikotarpį ir Reikia stebėti, kaip tai bus skaičiuojama ir taip pat, kągi tai reikš e, verslo sektoriui. Bet kuriu atveju aš palaikyčiau laikotarpio prailginimą, pratesimą, kad būtų galima tinkamai vykdyti tarptautinį transportą. Be abejo, šią gaidą pateiksiu ir pasiūlymų pakeitimams. Dėkoju. Dėkoju, ponas Balas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, svarbu nesupainioti skirtingų dalykų. Vairuotojo darbas vis tik yra dvigubas. Iš vienos pusės yra transportas, pats transportavimas, o kitas dalykas taip pat yra ir komercinės kitos užduotis, pavyzdžiui, krovimai, iškrovimai ir panašus dalykai. Ir čia kalbam apie dvi skirtingas kaip ir e, darbo dalis. Ir manau, kad e, kalbant ir pirmo, pirmojo dalyko, tikrai pranešė padirbėjo gerai, ypač kalbant apie kabotažą, Čia aišku reikia tikrų aiškių taisyklių ir kabotažą tai turi galioti komanduotų darbuotojų taisyklės, nes būtent tai padės e, harmonizuoti socialinės taisyklės, apsaugos taisyklės ir taip pat kovoti su socialiniu dempingu. Kitas dalykas, reikia taip pat e, galvoti ir apie tas kitas operacijas, kuris yra netransportinės, tos komercinės operacijos. Ir čia manau, kad reikia atskirti abu e, dalykus Ir pažiūrės dalykas yra, kai e, vairuotojas tiesiog tik e, keliauja per šalį ir tikrai būtų nepratinga taikyti tos šalies taisyklės e, tos kelionės metu, nes galbūt tai trumpa yra. Tačiau jeigu darbu, vairuotojas dar ir dirba toje šalyje kaip, kaip krovėjas, tarkime, tai tuomet jam turi galioti tos šalies socialinė apsauga. Ir tuomet jau reikia pritaikyti komandos darbuotojo taisyklės. Taigi tos klausimus reikia atskirti. Bėtas pats jas ir su e, tachigrafo klausimu na, turbūt čia ne, ne tik techninis klausimas, čia tiesiog trūksta politinės valios šią problemą spręsti. Yra naujos kartos e, išmanėjai tachigrafai ir jie gali tas operacijas tinkamai prašyti, tad reikia politinės sprendimų, nes dabar tiesiog nenorima reguliuoti iš selinės pusės transporto sektoriaus. Panašu, kad tiesiog šiuo metu nėra tam politinės valės. E, baigdamas dar du dalykus išsakysiu. Pirmiausia, manau, kad tas laikotarpis, e, e, kurį aptarė Marija Šartie, ponė, taip pat Prancūzija, na tikrai ten buvo gerai aptarta. Visų pirma, kol, kol nėra nutarta dėl leks specialis, tai tuomet e, komanduotų darbuotojų teisės aktai turėtų galioti visiems, nes išeis, kad transporto darbuotojai yra visai atskirai. Ir jie gali nukentėti. Toliau norėčiau suguoti tai, ką pasakė kolega iš Front National. Na, jūs esate pralaim, jūs pralaimėjote visą diskusijas dėl harmonizavimo e, teisės aktų, nes ES nevaidina ši, čia vaidmens. Ir, na, aš suprantu jūsų poziciją, aš ją gerbiu, nors tai ne mano pozicija yra, tačiau dabar jūs bandote tos pačius argumentus, tos argumentus iš e, komanduotų darbuotojų klausimo perkelti į čekų šitą dokumentą, kurio šaponė Diebalova. Na, ką žinai, jums tai pasiseks. Dėkuoju. Uh, we... Dėkuoju. Siūlyčiau iš karto eiti prie kito klausimo. Ponas Bach pranešės, o gal ką nors supainiojo? Ar praleido? Atsiprašau. Žinoma, ponė Labajova, taip jums reikėtų sakyti galimybę pasisakyti, bet be abejo, jūs taip pat kalbėsite ir ties kitą klausimą. Na, tu norėčiau trumpai sureaguoti kurios dalykus ir padaryti išvadų. Dėkoju visiems už pasisakymus. Tikrai labai įdomu išgirsti skirtingas nuomonės, skirtingus požiūrius. Be abejo, visą tai atsižvelgsiu, kai svarstysime e, kompromisus ir kai dirbsime su šilės pranešėjais. Taip pat e, buvo išsakyta daug pozicijų, su kuriomis sutinku, o su kuriomis taip pat nesutinku. Na dabar esmė viso to neaptarsiu, tik tais noriu atkreipdėmėsi keletą dalykų. Pirmiausia, ponė Regner, norėčiau priminti, jog komitete balsavimą dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos ir to balsavimo metu uh, transporto klausimai buvo perkelti į lėk specialis, dešimtą konstituojamoji dalis. Tai buvo patvirtinta e, parlamente, taip pat taryboje, taigi tokia yra situacija. Taigi negalima sakyti, kad komitetas to nenorėjo, nes e, mes už tai balsavome. Toliau, kitas dalykas. Reikia šią problemą pažiūrėti iš skirtingų perspektyvų ir būtent todėl siūlau šį, šį nuomonės projektą, kad projektas būtų aiškus ir paprastas ir būtų pažvelgiama iš skirtingų perspektyvų. Na, kokiagi ta problema? Beje, jūs visi tą problemą minėjote vienai par kitaip. Tad kokiagi ta problema, su kuria reikia kovoti, tai mes norime kovoti su nesažininga konkurencija. Sutinkat ar ne? Norime vengti piknaudžiavimo. Taip pat norime vengti biurokratinės naštos įmonėms ir norime kovoti su dalykais, kurie labiausiai kelia tą konkurenciją, nesakykime konkurenciją. Gal pono Bacho dar nuomonės, kaip tu sinom nuomonę, kalbėsime apie, apie vairuotus daugiau. Bet gal kitais atvejais, pažiūrėjau, kabotažas yra problemiškasis dalykas. Na, visi apie tai kalbėjote. Manau, kad visi suprantame ir sutinkame, kokios yra problemos, kurių norime imtis. Aš tik noriu, kiek iš šitos perspektyvos tas problemas aptarti savo projekte. Na, noriu šiek tiek nutolti nuo to dienų skaičiavimo. Nes visi puikiai suprantate, kad jeigu pradėsime skaičiuoti dienas, o mes visi esame labai užsispyrę, jeigu pradėsime dabar ginčyti dėl tų 3, 5 ar 20 dienų, tai niekada to klausimo ir nebaigsime. Tad mano požiūris yra kitoks. Pažiūrėkime, kokios yra tos problemos, jas aiškiai apibriešime, prieškime, kas yra taptinis transportas ir subalansuokime. Subalansuokime darbuotojų apsaugą ir paslaugų teikimo laisvę. Taigi žiūrėkime iš skirtingų perspektyvų į tai. Jeigu taisyklės keisime, jeigu įkursime biurokratinę naštą įmonėms ir jeigu nebus protingų kontrolės priemonių, tai problemos nesibaigs. Ir po poros metų jos vėl grįž, vėl reikės jas spręsti. Būtent todėl keičiu perspektyvą. Svarbu ne dienas skaičiuoti, ne trijų ar septynių dienų klausimas yra. Svarbiausia yra, kaip reikia visą tai vertinti iš bendros rinkos perspektyvos. Taip pat kitas dalykas dėl įsigaliojimo. Taip, tai yra dėlis iššūkis, jau paminėjau tai ir savo pristatymo pradžioje. Čia turime labai atsargiai elgtis, ypač vertinant visus skirtingus e, dokumentus, ties kuriais dirbame. Tiek komanduotų darbuotojų direktyvos peržiūra, tiek lespekselis. Ir taip, ponė pirmininkė, aš vėl pasakysiu, nes taip pat esu šiandien pranešė ir kitiems dviems e, dokumentams. Kaip minėjau, tikrai jie labai yra susiję ir reikės labai kropšiai padirbėti, kaip juos jūs susiekti. Dėkoju. Dėkoju. Taip pat ir e, tvarkaršiai yra susijęti šių skirtingų dokumentų. Taigi pakeitimai teikiami iki šiam uh, dokumentui iki sausio 30 dienos svarstymas paskui vyks vėliau ir balsavimas vyks 27-28 kovo dienomis ir paskui transporto komitete gegužės 15 dieną. Ir tas pats sakarštas galioja ir kitam darbo atvarkės klausimui. Manau, kad galime iš karto jo imtis. Taigi suteiksi e, žodį ponui Bach. Prašau. Ja, vielen Dank. Ačiū. Norėčiau konstatuoti, kad komisijos pasiūlyme tikrai yra kai kurių teigiamų aspektų, kuriais būtų skatinamas e, bendradarbiavimas tarp administracijos institucijų ir geresnis keitimasis informacija labai e, svarbu 45 ir e, ilgesnis e, ilsėmosi laikas per savaitę nebūtų praleidžiamas Vilkiko kabinoje. Ta patvirtino savo nutarimu ir Europos teisingumo teismas. Taip pat labai svarbu užtikrinti vairuotams galimybę reguliariai parvykti namo, tačiau komisijos pasiūlyme ši nuostata nėra sukonkretinta, todėl aš pasiūliau tikslesnį apibrėžimą susijusi su ta grįžimo vieta, tai turėtų būti gyvenamoji vairuotojo vieta, o ne jo įmonės būstinės registravimo vieta. Aš manau, kad nuostatos dėl ilsėjimas trukmės turi būti tinkamas įgyvendin, tinkamai įgyvendinamas ir negali būti keičiamos. Aš patikiau tam atitinkamą pakeitimo pasiūlymą, taip pat mėginau susumuoti mano vertinimų teigiamus aspektus, siekiant pagerinti darbuotojų darbo sąlygas ir e, eismo saugą, ne sumažinant įmonių veiklos lankstumą. Todėl aš manau, kad reikia traukti į reglamento aprepti taip pat ir lengvesnius nei 3,5 tonos krovininius automobilius, tačiau tik tai tuo atveju, jeigu jie veikia tiksliau nereikia taikyti tinkamos nuostos tiems lengviesiams kariniams automobiliams, kurių veiklos ir amplitudė neviršė 100 km. Taip pat kalbant apie komisijos e, pasiūlymą dėl kompensacijos už trumpesnį poilsio laiką išmokėjimą būtų įmanomas tik tuo atveju, jeigu tas poilsio laikas nebūtų trumpesnis nei 45 valandas per e, savaitę. Ir E, ketverių savaičių laikotarpiu ilsėjimas į trukmė vis tiek turėtų būti nemažesnė nei 66 valandos ir tas polsis turėtų vykti namuose arba kitoje vairuotojo pasirinktoje vietoje. Tai yra 11 pakeitimas. Manau, kad e, tikrai galima būtų reikalauti iš e, vežėjų įmonių savo darbą organizuoti taip, kad bent jau kartą per penkias savaitės vartotojai galėtų grįžti namo. Vienas iš svarbiausių klausimų yra susijęs su skaitmeniniu tachografu e, įrengimu nuo tam tikros datos visose vilkikose ir e, buvo pabrėžta e, šios įrangos svarba. Mes kalbame apie skaitmenimą, apie technikos revoliuciją visose sritise ir mus labai sunku pažangius tachografus įdėkti vilkikose. Todėl man 2019 birželio 15 diena ir yra tas atskaitos taškas, nuo kurio turėtų visose naujai registruose vilkikose veikti skaitmeniniai tachografai, tačiau dabar yra numatomas 15 metų perimas laikotarpis, o jį sutrumpinti iki 5 metų. <clears throat> Siekiant mažinti administracinę naštą e, vežėjams, vairuotojams ir kontrolės institucijoms, tai skaitminio tachografų dėgymas prie to ženkliai prisidėtų. Taip pat labai svarbu sustiprinti nuostatas, kuriomis būtų uždraudžiama mokėti atlyginimą arba susijęti išmokamą atlyginimą arba e, papildomas išmokas ir premijas su vairuotojo nuvažiuojamų kilometrų skaičiumi ir pervežamų prekių kiekiu. Dabar yra su tam tikromis išimtimis numatomos tokios galimybės, tačiau tų išimčių laikymusi kontroliuoti praškai neįmanoma, todėl vežėjai vis dar pasinaudoja tokiamis išmokų galimybėmis. Džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimų su šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad tas bendradarbiavimas vyks sklandžiai. Man labai svarbu, kad pasiūstume atitinkamą signalą ir manau, kad bendromis pastangomis pasieksime gerų rezultatų tiek e, darbuotojams naudingų, tiek vežėjams, tiek ir uh, šį procesą kontroliuojančioms institucijoms bei užtikrintume, prisidėtume prie eismo saugumo stiprinimo. Ačiū ponui Bachui. Dabar pasisakys šiandien pranešėjai ponas Kirstensen. President. Remark, that... Ačiū, pana pirmininkė bendro pavadžio pastabą noriu pasakyti ir jis skambės taip, jeigu nesugebėsime pagerinti darbo sąlygų transporto sektoriu, tai nesugebėsime sukurti pat patrauklaus transporto sektoriaus, kuris sugebėtų pritraukti ateitie kvalifikuotos darbo jėgos. Todėl noriu padėkoti pranešėjai, ponui Bachui, už pranešimo projektą. Manau, kad iki šiol jis savo darbą atliko puikiai. Galiu pasakyti, kad pritariu daugumai teikiamų pakeitimų, todėl mano pakeitimai bus nukreipti panašia linkme, nepaisant to, aš vis tik tai norėčiau keliais aspektais e, užsimoti plačiau nei ponas Bachas e, ir du iš jų paminėsiu. Aš norėčiau, kad pažangus tachografai būtų įdėkti kuo greičiau, nes jie yra labai svarbus siekiant užtikrinti taisyklių įgyvendinimą, tai nėra jokios priežasties, kodėl e, negam būtų jų įdėkti iki 20 arba 21 metų. Taip pat turime užtikrinti, kad darbdaviai apmokėtų vairuotojų kelionę namo pasibaigus jų darbo pamainai, kad jie nebūtų priversti likti svečioje šalyje. Taip pat manau, kad reikia siekti rimtų kompromisų rengiant šį pranešimą tam, kad būtų pagerintos darbo sąlygos ir eismo saugumas visoje Europoje. Nekantriai laukiu būsimo bendarbiavimo su kitais šešėliniais pranešiais. Ačiū, dabar žodis ponui Zlotovskui, EKR frakcijos atstovui. Pana pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti ponui Bachui už parengtą nuomonės projektą. Visi sutarėme dėl to, kad profesionalaus darbuotojo e, veikla nėra nei e, lengva, nei nesunki. Taigi e, mes turime dėti visas pastangas, kad vairuotojai galėtų dirbti saugiai ir užtikrintų eismo saugumą, tačiau taip pat turime suvokti, kad transporto e, sektoriui labai didelį įtaką daro įvairūs administraciniai barjerai, prailgindami, pavyzdžiui, e, prekių gabenimo laiką. Ponas Bachas, pavyzdžiui, atkreipėdėmės į tai, kad trūksta parkavimosi vietų Europoje. Tai yra labai svarbi, netgi esminės svarbos nuostata, nes, pavyzdžiui, Vokietijos e, e, parkavimosi aikštelių federacija FEDA teigia, kad Vokietijoje trūksta kelių dešimčių parkavimo aikštelių, o jų įrengimas gali užtrukti visoje Europoje kelis dešimtmečius. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad infrastruktūros trūksta, negalime patvirtinti nuostatų, kurias e, būtų galima gyvendinti be jokių priekaištų tik tai po e, keliolikos ar kelių dešimčių metų. Galimybė ilsėtis Vilkiko kabinoje e, <clears throat> ženkliai pagerina, palengvina šias aplinkybės ir palengvina galimybę laikytis atitinkamų nuostatų dėl vairuotojų poilsio ir užtikrina laisvosios rinkos veikimą. Žinoma, e, nakvinė vilkiko kabinė neturėtų būti pirmas pasirinkimas, tačiau turėtų būti viena iš pasirinkimo galimybių. Taip pat laiko trukmė, kurią <clears throat> gali vairuotojas praleisti kelyje ir e, priverstinis grįžimas namo, kuomet e, būtina užtikrinti 45 valandų mažiausio poilsio trūkmę. Komisija teikia šį pasiūlymą E, numatydama galimybę vairuotojai grįžti namo tik tai po to, kai jis kelyje praleidžia tris nenutrūkstamas e, savaitės. Aš manau, kad atinkama e, prievolę reikėtų nustatyti po šešių savaičių, leidžiant vairuotojui laisvai pasirinkti, kur jam ilsėtis. Dar vienas klausimas, kuris kelia abejonių, yra susijęs E, su e, lengvaisiais kominiais automobiliais, kurių masė yra mažesnė nei 3,5 tonos. Papildoma administracinė našta gali kelti rimtą grėsmę mažoms vidutinėms įmonėms, padidindamos jų veiklos išlaidas. Dar vienas dalykas, į kurį nors kreipti dėmesį, yra susijęs e, su 165 5.2014 metų reglamento nuostatomis dėl pažangiųjų tachografų, kuomet buvo pasiektas susitarimas. Jis tikrai nebuvo lengvas, todėl manau, kad dabar būtų sunku pritarti jo peržiūrai, ypač dėl to, kad remiantis ekspertų teigimu, nauja įranga neleistų išspręsti visų transporto sektoriaus problemų, tačiau jų įrengimo sąnaudos galėtų ženkliai pabloginti mažesnių e, pervežimo įmonių situaciją. Todėl manau, kad šis komisijos pasiūlymas yra be pagrindo ir nereikalingas. Dar kartą noriu pritarti pono Bacho tvirtinimui. Dėl to, kad svarbiausia problema, kurią turime išspręsti tam, kad pritrauktume į šį sektorių daugiau jaunimo, yra atinkamos infrastruktūros trūkumas e, bei galimybė uh, užtikrinti nakvynės galimybę vairuotojams. Taigi tai yra rimtas iššūkis, su kuriuo dar susidursime kelis metus, tačiau turime jo imtis. Ir, o dabar teikime pasiūlymą, kurie apsunkintų gyvenimą periferijos valstybių transporto įmonėms tikrai neišspręs problemos esmės, nes pirmiausiai reikės pakils, padidės e, vežėjų e, veiklos sąnaudos, o galiausiai už e, padidėjusios kainos turės sumokėti vartotojai. Aš tikiuosi, kad e, kartu su šešėliniais pranešėjais diskutuodami mes visais šiais klausimais sustarsime dėl kompromisų. Ačiū už dėmesį. Ačiū. Martina. Manau, kad iš tiesų šios temos ir glaudžiai tarpusėje susijusios. Noriu padėkoti ponui Bachui už pristatytą nuomonės projektą. Manau, kad šiuo atveju mes turėtume siekti patvirtinti tokias taisyklės, kurios praktiškai būtų įgyvendinamos, galėtų būti įgyvendinamos ir darytų poveikį. Džiaugiuosi, ponė Bahai, kad jūs paminėjote problemą susijusią su nakvynė vilkikų kabinose. Taip pat kiti kolegos minėjo, kad trūksta infrastruktūros, taigi kol nėra pakankamos infrastruktūros, manau, kad būtų nerealu uždrausti vairuotojams miegoti kabinose. Mes galime tik rekomenduoti. Uh, vairuotojams e, nenakvoti kabinose, jeigu turėtų tokią galimybę, tačiau turime e, sukurti atitinkamą infrastruktūrą, taigi ši nuostata gali būti tik rekomendacinė. Pobūdžio džiugiuosi matydama pokyčius jūsų nuomonės projekte susijusius su grįžimu namo ilsėtis. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas buvo pernelyg griežtai suformuotas. Vairuotojas turėtų grįžti ilsėtis į tą vietą, kurią pats nori pasirinkti iš tiesų įmonė neturėtų privalėti kompensuoti kelionės išlaidas į tam tikrą pasirinktą vietą, tačiau vairuotojas pats turėtų galimybę pasirinkti vietą, kurią jis nori vykti ilsėtis. Taigi reikėtų minėti, ne, nereikėtų dabar, reikėtų vertintas nuostas susijusios su dabar numatoma galimybė sugrįžti vairuotojams ilsėtis į savo gyvenamą vietą, registracijos vietą ar į tą vietą, kur yra registruota jo įmonė. Tik manau, kad šį klausimą reikės aptarti su šešėliniais pranešėjais. Taip pat aš manau, kad reikia daugiau lankstumo e, susijusio su vairuotojų darbo ir polisio trukme. Manau, kad komisijos pasiūlytas ketverių savaičių laikotarpis, e, tiksliau keturių savaičių laikotarpis turėtų būti tinkamiausias, nes komisija siūlė dabar vienu atveju po trijų savaičių vairuotojai sugrįžti namo, po keturių savaičių ilsėtis. Manau, kad čia reikėtų nuseklumo daugiau. Paloma Lopes Bermejo, prašau. Ačiū. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Perskaičiusi nuomonės projektą susidariau įspūdį, kad reikėtų jam pritarti. Tačiau galėtume kai kurios, kai kurias nuostatas pagerinti. Pavyzdžiui, dabartinių teisinių nuostatų dėl e, vairavimo ir polisio trukmės įgyvendinimą reikėtų geriau kontroliuoti, pritaikyti griežtesnės sankcijas už pažeidimus. Taip pat manau, kad e, dabartinė e, vairavimo ir polisio trukmės sistema turėtų būti reformuota, nes ir konsultuojantis su piliečiais tikrai nekilo, neišgirdome jokių nusiskundimų dėl, du, dėl tų e, e, dviejų savaičių be pertraukos, nežinau, kodėl dabar siūlomos keturios, taip pat turime aiškiai nustatyti, kad būtina ilsėtis 45 valandas mažiausiai arba ilgiau ne vilkiko kabinoje tam, kad vairuotojai galėtų ramiai išsimiegoti nusiprausti, taip pat būtina sudaryti tinkamas nakvynės sąlygas, sukurti atitinkamą infrastruktūrą, reikia patvirtinti tam tikrus apibrėžimus, iš kurių būtų aiškiai matyti, kad, tas, kad tie namai, home, turėtų būti vairuotojo gyvenama vieta, o ne įmonės registracijos būstinė darbdavys e, taip pat turi apmokėti atitinkamas grįžimo namo išlaidas vairuotojai. Taip pat būtina kuo greičiau įdėkti pažangiuosius tachografus. Būtent dėl to, kad galėtume užtikrinti griežtesnę vairavimo ir polisio trukmės kontrolę ir išvengti pažeidimų. Taip pat pritarėme pasiūlymui E, iš esmės e, pasirinkta kryptis yra iš tiesų e, tinkama, kaip ir prieš tai svarstyta pranešimo. Ačiū dabar žaliųjų frakcijos atstoviai, ponė Lambert žodis. Karimadėlį. Um, um... Ačiū, aš kalbu Karimadėlį vardu. Ji sako, kad frakcijos vardu nori padėkoti pranešėjai už puikų darbą pranešimo projektas įrodo, kad mes supratome, kaip reikia skubiai reaguoti į, į e, situaciją ir kokiu problemu kils, jeigu nieko nedarysime. Pranešėjas teigia, kad reikia nustatyti taisyklės, kiti sakė, kad reikia nustatyti konkrečias, veiksmingas taisyklės ir jos turi būti tinkamai gyvendinamos. Taigi mes e, pritarėme, kad reikia sparčiau skaitmeninti šį sektorių, skaitmeniniai tachografai turi būti įdėkti kaip galima greičiau, nes tai padės užtikrinti teisės aktų taikymą ir taip pat saugumą visiems, ne tik vairuotojams. Taip pat pritarėme jūsų pasiūlymui išplėsti teksto taikymos rytį ir įtraukti e, leng e, lengvus krovinius automobilius, o tai, kad E, čia nekalbam apie sunkas svoras transporto priemonės, tai yra neprimtina. Manau, mes turime, turime apie tai kalbėti. Taip pat pritarėme draudimui e, vairuotojams miegoti kabinoje per savaitinį poilsio laiką. E, mūsų nuomonė labai trūksta uh, praktinių e, taisyklių, kurios padėtų vairuotojams grįžti namo arba ilsėtis ten, kur jie nori. Na, šiuo metu apie šios vairuotojus teigiama, kad jie yra tokie benamiai keliautojai, darbdaviai verčia juos važinėti e, ištisas savaitės ar mėnesius, o mes juk siekiame apsaugoti darbuotojus nuo užlodojimo visoje Europoje. Ir aš ketinu parengti pakeitimų pranešimui apie, kuriuos tai, apie tai, kuriuose apie tai bus kalbama. Dabar ponia Damato. Ačiū. Mm, kolegos pasisakė apie e, vairavimo ir polisio laiką. Reikia siekti geriau apsaugoti šiame sektoriuje dirbančius darbuotojus, taip pat užtikrinti didesnį eismo saugumą. Dėl to mes pateikėme pasiūlymų kuriais siekiame patobulinti pasiūlymą. Mes pasisakome už greitą išmaniųjų tachografų įdėgymą, tai suteiks galimybę taikyti visas reikiamas priemonės, kad būtų laikomasi vairavimo ir polisio laiko reikalavimų ir kasdien, ir savaitinių reikalavimų. Taip pat manau, kad reikėtų sugriežtinti laikotarpį, per kurį turi būti įrengti tachografai. Taip pat reikia numatyti galimybę vairuotojams kaip galima greičiau grįžti į namus polisio laiku. Taip pat reikėtų E, įdėkti tinkam, įrengti tinkamas e, patalpas, tinkamas sanitarinės patalpas. Ir taip pat reikėtų suteikti galimybę vairuotojams rinktis, ar jie norės praleisti naktį kabinoje, ar jiems e, specialiai renktose uh, patalpose. Būtina užtikrinti tinkamas ores darbo sąlygas ir būtent šiais klausimais aš ir pateiksiu pakeitimų. Ačiū dabar ponas Dominik Marten. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie vairavimo laiką ir vairuotojų polsio laiką, mes pritarėme pranešėjo pono Bak pasiūlymams. O kalbant apie sutrumpintą laikotarpį, per kurį turi būti įdėkti skaitmeniniai tachografai visose e, transporto priemonėse, numatytas laikotarpis iki 24 metų, mes tam pritarėme, taip pat yra numatoma e, iš, numatoma išimtis mažesnės nei 3,5 tonų masės e, transporto priemonėms, kurios važinėja netoli nuo savo įmonių. Taip pat turi būti suteikta galimybė vairuotojams grįžti į gyvenamąją vietą arba kitą pasirinktą vietą, kai polsio laikas yra daugiau nei 48 valandos. Taip pat turi būti numatyta kompensacija, jeigu polsio laikas sutrumpinamas. Taip pat reikėtų pasakyti, kad pranešime nėra aiškiai pasakyta apie įmonių prievolę padengti e, apgyvendinimo išlaidas arba grįžimo į poliso laiką išlaidas. Mm, akivaizdu, kad ilsėtis reikia ne kabinoje, tai yra arba viešbutyje, arba namuose. Ir toliau dėl poliso laiko reikia uždrausti polisį E, kabinose, kadangi priešingų atveju sudarytume sąlygas nuolatiniam kabotažui, kuris tiesiog žudo mūsų įmonės ir naikina darbo vietas. Uh, I... Ačiū. Dar turiu porą pavardžių atskirame sąraše, ponia Lopė Fontanė. Kalbėtoje neįsijungia mikrofono. Ačiū. Visų pirma, noriu pasakyti, kad ponas Bach puikiai padirbėjo ir pritariu daugeliu dalykų, kurie yra įtraukti į pranešimą. Visų pirma, pasisakau už tai, kad turi būti numatytos poilsio zonos vairuotojams, kurių dabar nėra. Taip pat būtina, na, galbūt būtų per daug griežta uždrausti poilsį kabinose, tai nebūtų realu, būtų sunku įgyvendinti tokį draudimą ir būtina numatyti tam tikrą laikotarpį, per kurį bus įrengtos tinkamos poilsio patalpos. Taip pat kalbama apie E, lengvasis transporto priemonės, kurios važinėja maždaug šimto kilometrų spindulių aplink e, įmonės buveinė. Pavyzdžiui, Ispanijoje Saragosoje yra įmonių veikiančių miesto centre ir būtent į tokias įmonės būtų galima atsižvelgti direktyvoje. Galbūt reikėtų mm, tartis dėl to spindulio. Taip pat yra tam tikrų e, regioninių įmonių, kurios naudojasi e, mažiau nei 3,5 tonos sveriančiais sunkvežimiais. Ir tokios transporto priemonės taip pat gali važinėti e, traptautiniais maršrutais. Na, o dėl skaitmeninių tachografų jos reikia įdėkti, įdėkti kaip galima greičiau. Ačiū dabar ponas Pirinski. Ačiū pirmininkė. Prisidedu prie tų, kurie dėkojo pranešėjui už darbą ir pritariu tiems, kurie sakė, kad šis pranešimas yra geras pagrindas mums baigti darbą šiuo klausimu. Keletas trumpų pastabų. Pirmoji yra susijusi su referenciniu laikotarpiu, pagal kurį apskaičiuojamas savaitinis polisio laikas. Manau, kad vertėtų pritarti pranešėjo pasiūlymui pasilikti prie dviejų savaičių laikotarpio, nepereiti prie keturių savaičių, kaip siūlo komisija, kadangi dviejų savaičių laikotarpis suteikia daugiau garantijų kad bus apsaugoti darbuotojai ir bus apribotas tas e, lankstumas e, per, per dvi savaitės rinktis ar ilsėtis ar ne. Jeigu periname prie keturių savaičių, tai bus rasta naujų būdų, kaip daryti pažeidimus ir išnaudoti darbuotojus. Jeigu liksime prie dviejų savaičių, tam tada nereiks įmonėms persitvarkyti, nes jos jau yra numačiusios atitinkamus laikotarpius ir maršrutus. Toliau dėl taisyklių taikymo lengvesniems nei 3,5 tonos automobiliams. Aš nemanau, kad tai būtų pagrista, nes nemanau, kad tokios transporto priemonės galėtų vežti sunkius krovinius tarptautiniais maršrutais. Na, tokių krovinių, tokius krovinius sudėtinga būtų vežti 3,5 tonos automobiliais ir jeigu manoma, kad čia yra pažeidimų, tai galima rasti kitą būdą, kaip tos pažeidimus apriboti, neįtraukiant tų transporto priemonių į bendrą sistemą. Toliau trečia pastaba. Mm, vairuotojo grįžimo namo išlaidos, taip pat vairuotojų darbo organizavimas taip, kad vairuotojai namo galėtų grįžti kas antrą savaitę. Manau, kad verta pritarti šiam pasiūlymui. Jis turėtų didelį socialinį teigiamą poveikį. Taigi turi būti numatyta galimybė taikyti tokią nuostatą, kaip ir siūlo pranešėjas. Tai yra, kad vairuotojai grįžtų namo arba vyktų į kitą pasirinktą poilsio vietą. Ir ketvirta, išmaniųjų tachografų dėgymas iki 2021 metų gruodžio 31 dienos. Reikėtų pritarti šiai nuostatai, tikrai nėra priežasčių dėlsti. Ir argumentas, kad tai daug kainuos, nėra pagristas, nes išlaidos bus visai nedidelės palyginti su visa transporto priemonės ir jos įrangos verte. Ir dauguma naujų e, kelių transporto priemonių iš karto turi įdėktus elektroninius tachografus. Ačiū. Ačiū dabar ponė Sander. Ačiū pirmininkė ir aš norėčiau mm, pasveikinti pranešėją puikiai padirbėjus mm, ir noriu išreikšti jam paramą trim esminiais klausimais. Visų pirma, draudimas, e, savaitinio poilsio kabinoje draudimas. Antra, išmaniųjų tachografų naudojimas visose transporto priemonėse nuo 2019 metų, arba bent jau per tų tachografų dėgymas per pagristą laikotarpį arba per komisijos pasiūlytą e, laikotarpį, na, tas laikotarpis pasiūlytas yra per ilgas. Taip pat manau, kad reikėtų panaikinti tą juridinę spragą, kuri yra, e, kuri yra susidariusi dėl lengvų transporto priemonių. Manau, kad transporto pakete reikėtų numatyti atitinkamas nuostatas, tai svarbu eismo saugumui, taip pat tai svarbu ir vairuotojų, užtikrinant vairuotojų darbo sąlygas. E, taip pat reikėtų e, užkirsti kelią nesažiningai konkurencijai šioje srityje. Ačiū. Ačiū. Pone Bak, ar norite ką nors pridurti? Norėčiau sureaguoti, jeigu leisite, pirmininkai, kai kurias pastabas. Pirmiausiai noriu padėkoti už už tai vertintą mano darbą. Manau, kad dėl skaitminių tachografų įdėgymo sutarėme, kad tai turi būti padaryta kuo greičiau. Kalbant apie poilsį darbo vietoje, E, tai e, Europinės vinietės direktyvoje, kuri greitų laikų bus patvirtinta, kalbama apie būtinybę valstybėms norėjams taip pat investuoti. Nes dažnai kalbama apie tai, kad draudžiama vilkikams išvažiuoti iš autostrados, norint apsinakvoti, taigi čia reikėtų daugiau e, lankstumo užtikrinti, tačiau bet kokiu atveju nėra bejonės, kad saugių polsio aikštelių trūkumas yra akivaizdus. Nenoriu pasirodyti nelankščių dėl lengvų krovininių automobilių e, darbo e, arba važiavimo apriepties suspindulio ir jų svorio, akivaizdu, kad verslo modelis e, keičiasi vis daugiau prekių, yra e, transportuojama e, kelių mažesnių krovininių automobilių, kurie pakeičia didelius vilkikus vis dažniau arba pakeičia vieną didelį vilkiką, taigi tą sumaištį, kuri dabar atsiranda, reikia pradėti reglamentuoti, nes tų mažų krovinių automobilių vairuotojai taip pat e, ilgą laiką praleidžia už vairo, taigi statymų leidėjai dabar turi jau prognozuoti tam tikrus dalykus iš anksto patvirtinami tam tikrus teisės aktus, kalbant apie savaitinę polisio trukmę ne kabinoje arba kabinoje, kasdienį polisio laiką, tai bet kokiu atveju e, tas kasdienis poilsis jau ir dabar vyksta Vilkiko kabinoje, nepaisant to vairuotojai patiria tam tikrų nepatogumų jau dėl to, todėl manau, kad tas ilgesnis poilsio laikotarpis turėtų trūkti ne kabinoje, nes jau dabar yra pasitelkiama tam tikra kompensavimo sistema už e, poilsio laikotarpį ir e, pagal dabartinį komisijos pasiūlymą tas e, ilgesnis poilsis turėtų būti sudarytas jam geresnis sąlygos. Manau, kad dabar reikėtų paprasčiausiai e, apibendrinti visas tas grančias taisyklės, jų išimtis ir atitinkamai pagerinti komisijos teikiamą pasiūlymą. Ačiū, pana Bachu, galbūt komisija norėtų tarti žodį. Prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Tikrai vyksta turtingos diskusijos, labai konstruktyvės diskusijos. Tai taip pat parodo, kaip failai tarpusavį susiję. Čia taip pat kalbu ir apie ponios Labajovas. E, pranešimą taip pat apie pono Bach. Transporto sektorius yra labai svarbus ekonomikoje. Apie 5 milijonų žmonių jame dirba. Ir mes tikrai norime savo pasiūlymų užtikrintiems geras darbo sąlygas. Taip pat, kad sektorius gerai funkcionuotų, kad būtų vienodas taisyklės ir vienodas žaidimo sąlygos. Taip pat turime galvoje ir biurokratinės naštos mažinimą įmonėms. Ir taip pat turim galvoje tai, kad reikia numatyti gerą taisyklių gyvendinimą ir aiškias taisyklės. Diskusijos vyksta taip pat ir transporto komitete. Ir svarbu turėti galvoje, kad e, visi šie failai tarpusavį susiję. Iš vienos pusės svarbu yra prieiga prie rinkos ir komandavimas, čia reikia numatyti galimybės E, sąžininkai konkuruoti ir saugoti darbuotojų teisės. Profesija turi tapti patrauklesnė, nes jau rinkoje trūksta vairuotojų. Kitas dalykas kyla taip pat dėl socialinių sąlygų. Ir manome, kad taip pat kyla klausimas dėl kelių mokesčių ir galbūt dalį kelių mokesčių būtų galima panaudoti, kuriant e, naujas E, aikštelės stovėjimo, taip pat kil problema kaip kovoti su pašto dėžutės netikrimis įmonėmis ir taip pat kaip išvengti tachografo manipuliavimo. Tai norėčiau pakomentuoti ponės Labajovas pranešimą. Labai geras projektas. Tikrai labai gerai žvelgiama į tai, kaip reikia suderinti trans... taisyklas transporto sektoriui su bendromis komandavimo taisyklėmis. Iš komisijos pusės, žinoma, džiaugiamės pasiūlymu, kad reikia matyti atskiras taisyklės darbuotojams transporto sektoriai ir vairuotojams. Manome, kad jau iš principo dėl to sutarta. Tai reikia galvoti, kaip geriausia tai įgyvendinti, kaip užtikrinti, kad tai funkcionuotų. Taip pat džiaugiamės poziciją, kuri yra pranešime išsakyta, kad komandiravimo taisyklės turi galioti kabotažui, nes tikrai čia kalbama apie operacijas šalies viduje, tačiau neturėtų tos taisyklės galioti tranzitui. Mūsų pozicija kiek išsiskiria dėl tarptautinio transporto klausimo. Mūsų nuomonė reikėtų dar dėl to diskutuoti. Taip pat sutinkame su ponė Dlabajova, kad kad nereikia ilgalaikų mandravimo taisyklių atskirai taikyti transporto sektoriui. mūsų vertinimu ilgalaikis moderavimas reiškia, jog darbininkas toje šalyje ilgą laiką teikia tesnes paslaugas, o transporto sektorijoje taip ne, nebūtų. Dėl čia nereikia šitos nuorodos. Ir toliau administracinė našta. Taip pat biurokratinė našta vežėjams reikėtų mažiau pareigom numatyti patiems vairuotojams, tik, tik, mažiau tikrinimų kelyje ir daugiau reikėtų numatyti pareigojimų įmonėms ir įmonių tikrinimui, kad kuo daugiau deklaracijų būtų teikiama standartizuotų būdų įmonėje. Tai turėtų sumažinti darbuotojų darbo naštą, nes be abejo jie juk yra samdomi ne administraciniam darbui ir neturėtų tokio darbo dirbti. Toliau norėčiau padėkoti ponui Bach už jo pranešimą, ypač dėl esamų taisyklių įgyvendinimo ir dėl tinkamų darbo sąlygų užtikrinimo, kad būtų neiškreipiama konkurencija. Nors komisija to iš pradžių nesiūlė, mes labai džiaugiamės tais pakeitimais, kuriais e, raginama anksčiau įvesti išmanių takografų naudojimą. Mes labai tai palaikome. Panas Bachas siūlo tai padaryti iki 24 metų. Norėčiau informuoti, kad komisijoje mes atliekame šiuo metu tyrimą, kuris vertina techninį įgyvendinamumą, taip pat galimybės esamus sunkvežimius e, pritaikyti prie naujų sąlygų ir įrengti juose naujus tachografus. Ir tas tyrimas turėtų mums padėti vertinti kadagi būtų tas, kaip įmanoma greičiau, kada, kokia tai būtų data. Taigi, kaip tik pono Bacho pasiūlymų yra renkami dabar įrodymai ir duomenys. Taip pat pasižymime jūsų nuomonės dėl lengvųjų sunkvežimių, sunkvežimių iki 3,5 tonos. Matome tokią naują tendenciją, kuri atsiranda sektoriuje, matome tokius naujus pokyčius kol kas manome, kad e, tendencija dar yra gana nauja. Todėl mes dar nesame suformulavę pozicijos dėl to. Taigi siūlytume imtis pirmųjų žingsnių dėl profesinių taisyklių pritaikymo būtent šiam transporto sektoriui. Kyla dviejonių dėl proporcingumo. Jeigu tokiems skaičiams būtų įvesti vis tachografų reikalavimai, Ypač kalbama apie pervežimą šalies viduje. Kaip žinote, vis tik tokios taisyklės e, taikomos yra tarptautiniams pervežimams. Ir ponas Bachas į, įtraukia nuostatą dėl 100 km atstumo. Taigi yra skirtumas tarp 100 km atstumo, vietos pervežimų ir tarptautinių pervežimų ir visiems atim reikia taip pat taikyti proporcingas taisyklės. Nes ypač galvoju, kad te, tenais dirba dar mažesnės įmonės negu įprastinėme pervežimo sektoriuje, kur dirba desnės įmonės. Taip pat džiaugiamės pasiūlymais dėl kompensacijų už sutrumpintą poilsį per savaitę. Be abejo, tai turėtų pagerinti vairuotojo darbo ir prie tos gyvenimo pusiausvyrą ir taip pat tai turėtų užtikrinti didesnį saugumą keliuose. Kas dar čia svarbu? Svarbus yra principas, kad vairuotojas galėtų reguliariai grįžti namo. Ir mus, mums tinka formuluoti, kad grįžti namo ar į kitą privačią vietą. Na, taip pat e, neslėpsiu, suprantame, kad e, išgirsta buvo daug skirtingų pozicijų, ką reiškia tas e, nuolat, reguliariai, ar čia kalbam apie dvi, tris ir keturias savaitės. Mums svarbu, kad būtų numatytas tam tikras reguliarumas, bent kas mėnesį e, parvykti namo, kad būtų išvengta tų namo negrįžtančių e, darbuot, e, vairuotojų problemos. Toliau. Norėčiau paliesti vieną klausimą. Dviltas pakeitimas pono Bacho pranešime, nors apie jį dabar nekalbėta per šį posėdį. Ten kalbama apie atlyginimą, um, kuris remiasi rezultatais apie šį principą. Ir manom, mes norim prišti, kad dabar tai yra svarbus elementas, svar, svarbi vairuotojo atlyginimo dalis. Ir jeigu tai būtų uždrausta, tai gali turėti neįgiamų nenumatytų pasiekimių vairuotojų atlyginimams. Mes norim brėžti, kad tai turbūt leidžiama tik tada, kai tai nekenkia saugumui keliuose. Ir prašyčiau gerai pagalvoti dėl to, kaip reikia keisti šią nuostatą ir kiek ją reikia keisti. Taip pat komisija buvo pasiūliusi nuostata, kuri numatytų, kad darbda, darbdavys turi arba suteikti gyvendinimo vietą, arba e, leisti vairuotojų už tai susimokėti. Matome, kad tai pranešė nėra keičiama. Dėkoju. Dėkoju. Galime pereiti prie trečio pranešimo, kuris yra to pačias, e, susijęs to pačiu klausimu. Reglamentų keitimas siekiant pritarinti juos prie sektoriaus pokyčių ir poniai, poniai Fontanė suteiksiu žodį. Dėkoju, ponia pirmininkė. Taip, e, tai trečias klausimas, trečias dokumentas. Jau matėme, kaip teisė, kas buvo aptarta su prieš taptatomis nuomonėmis ir jau taip padarėme posėdžius su šiandienis pranešėjais. Manau, kad galim pasiekti sutarimo dėl svarbiausių dalykų. Pirmiausia, žinoma, laisvę teikti transporto paslaugas, tai yra svarbu, tačiau taip pat svarbus yra tam tikrų taisyklių minimumas, e, saugumo taisyklės, socialinės apsaugos taisyklės. Gali būti, kad, žinomas, valstybės narse sąlygos gana skiriasi. Ir e, svarbus tai suprasti, tai yra labai svarbus dalykas tai transporto sektoriui. Ką labiausiai norėčiau pabrėžti, tai yra tai, kad nereikia smulkiam rytam verslui užkarpti didelės naštos, taip pat nereikia naštos užkarpti didelės e, nepriklausomis vairuotojams. Šiuo metu ES trūksta vairuotojų, tad negalima numatyti per dėlių apribojimų tiems, kas nori pradėti dirbti šiame sektorija. Ir jeigu būtų sukurta nereikalingo pribojimų transporto sektoriui, tai pakenktų visai ekonomikai. Transportas vis tik sukuria daug darbo vietų, reikia tai turėti galvoje. Toliau. Dėl tri... E, suvežimė iki 3,5 tonos. Na, nemanau, kad e, darbuotojų komandiravimo direktyva turėtų kažkaip prisidėti vertinant tų įmonių reputaciją. Kažina, komisija to siekia. Turbūt čia reikia kokių taisyklių, kurios būtų geriau pritaikytos e, šiam segmentui sektorija. Toliau, kabotažas. na, turbūt e, tikslas būtų tai, kad e, sunkvežimiai negrįžtų tušti nes kitaip įmonės veiks ne, nepelningai ir, arba gali išaukti labai transporto kaštai. Tad e, kyla klausimas, reikia diskutuoti, ar kapotažas turi būti traukiamas į komandiruotų darbuotojų direktyvą. Jeigu tik dauguma palaikys kapotažų įtraukimą, tuomet reikės susitarti kaip būtų galima išplėsti tą dienų laikotarpį, kad vairuotojai galėtų sugrįžti namo. Taip pat reikia numatyti garantijas, kad vairuotojai grįžtų į tą valstybę narę, kurioje yra jų įmonė. Vis tik negalima sutikti su tuo, kad įmonė kitoje šalyje vykdytų vietinius pervežimus kažkokį ilgą laiką. Taip pat e, kilo klausimų dėl transporto sektoriaus įtraukimo į komandotų darbuotojų direktyvos taikymas rytį. Kyla klausimas dėl socialinio dempingo, taip pat dėl darbuotojų saugos, nu, dėl jų darbo sąlygų. Na, realybėje čia matome, kad vis, yra vis dar problemų. Tačiau vis tik e, nėra taip, kad dauguma transporto įmonių, kurias susima tarptautiniu transportu, būtų problemiškos. Mes palaikome principą, jog reikia ginti paslaugų teikimo laisvės principą. Nereikia kurti barjerų vidaus rinkai. Taip pat laisvė įsisteigti kitoje šalyje numato jog ta įmonė realiai vykdys veiklą ir bus toje šalyje, turės būstinę. Tuomet galima atlikti ir įvairius patikrinimus. Galbūt aišku, ar ta įmonė realiai veikia kitoje šalyje. Kad būtų galima kovoti su priedangos įmonėmis. Toliau manau, kad galima ir išmaniais takografais pasinaudoti kovojant su tokiamis priedagos įmonėmis. Tad sutinku su to, kad čia, pas, čia klausim pasakė ponas Bachas, kad reikia tai konkrečiau vesti. Dėkoju. Dėkoju. Sean Simon. Prašau. Dėkoju. Dėkoju ir pranešėjai už puikų darbą dėkui kitiems šiandienas pranešėjams už tai, kad e, dirbame draugiškai, konstruktyviai. Nuomonės projektas turi 24 pakeitimus. Jis iš tiek pakeitimų sudarytas ir mes kai kurias galime iš jų paremti, didesnę, dažnesnius patikrinimus, kovos su priedagos įmonėmis taip pat, tačiau su kai kurios pakeitimus sunkiau bus paremti. Pavyzdžiui, tos pakeitimus, kurie siejasi su komandaravimu ir kabotažu. Tačiau esu optimistas, manau, kad mums pavyks susitarti dėl kompromiso, rasti būdą, kaip judėti toliau. Kaip sakė Martina, kaip ne jau nekartą jis sakė, ir kaip jau esame visi išsakę pozicijas per šešėlių pranešėjų posėdžius, mes norime susitarti ir norime, kad mūsų sutarimai tikrai pasiteisintų, kad jie veiktų praktikoje. O vis tiek šios pasiūlos turi būti praktinės, nereikia jų padaryti per daug ideologiškų ar teoriškų. Dar trupai norėčiau pakalbėti apie porą pranešėjos pakeitimų ir tuomet trumpai pristatysiu mūsų pakeitimus, kokie jie bus. Pirmiausia, priedangos įmonės. Džiaugu, kad pranešėja taip pat yra surpinus kaip ir mes. Dėl priedangos įmonių, pažiūrėkime, šitame pakeitimuose e, ragina su to kovoti. Tačiau reikia taip dėmesį, kad priedangos įmonės taip pat e, yra naudojamos, kai naudojami yra lengvesniai sunkvežimiai. Tad Čia ir e, jos taip pat at, at, atitinka tik 2 iš 4 komisijų kriterijų. Toliau, kitas pakeitimas. Lengvesi sunkvežimiai taip pat atitikti visus keturis kriterijus, keturis reikalavimus, įskaitant ir profesinę kompetenciją ir taip pat geros reputacijos kriterijų. Nes mes manome, kad tai yra tas rinkos segmentas, kuriame yra daugiausiai pažydimų. Todėl nereikėtų šiam segmentui netaikyti pusės kriterijų. Toliau. Tiesa, kad komisijos poveikia vertinimas yra įvertinęs ir nu, numato, jog ateitis taip pat kainuos, tačiau svarbu yra tai, jog įvertinimas e, vertina, jog bus ir tam tikrus taupimus sąjungoje, kurie sieks apie 2,5 milijardo eurų. Taigi tai yra svarbus taip pat elementas. Toliau dėl finansinių pajėgumų reikalavimo. Aštuntas pakeitimas. Pranešėja čia siūlo kitokias sąlygas lengvesniems sunkvežimiams ir toms įmonėms. Ir man būtų, na, įdomu, iš kur yra gauti tie duomenys. Ten, pažiūrėjau, kalbam apie tūkstantį eurų. Nėra iki galo aišku, kodėl šis skaičius čia minėtas. Toliau. 7, 16, 21 ir 22 pakeitimai, kur kalbama, kalbama apie komandiravimą, mus nuvilia, kad neketinama kabotaž pritaikyti komandiravimo. Mes manome, kad kabotažą reikėtų e, įtraukti prie pažeidimų sąrašą, kuris e, veda prie reputacijos praradimo. Toliau dėl tikrinimų ir įgyvendinimo. Sutinkame, kad kol kas tas sektorą prastai įgyvendinami. Reikia tai gerinti, todėl turėjome 23 pakeitimą dėl dažnesnių patikrų. Tačiau manau, kad reikia dar ambicingiau elgtis. Ir kai mes teiksime savo pakeitimus, tai pirmiausia mes reikalausime, kad būtų atsvilgiama į kabotažo e, laikinumo aspektą ir reikėtų trumpinti kabotažo laikotarpius, kol nėra priemonių, kuris užtikrintų tinkamas darbuotojų sąlygas, darbo sąlygas darbuotojams operacijų metu. Taip pat esamos taisyklės nėra nepakankamos ir taip pat reikia numatyti daugiau tikri patikrų, reikia greitai perėti prie elektroninio pranešimo apie krovinių vežimą ir mes nemanome, kad iki 24 metų įvesti tachografai yra pakankamai greitai sprendžiama problema. Manome, kad tai yra per lietai ir norėtume, kad išmanus tachografai būtų iki 21 metų įvesti. Ir lauksime komisijos duomenų, ar tai techniškai įmanoma ir jeigu ne, tai kodėl. Toliau. Reikia nacionalinių elektroninių registrų tų įmonių, kurios užsima tarptautiniu transportu, taip pat reikia garantijų dėl finansinių pajėgumų, reikia užtikrinti, kad e, įmonės turi pakankamai lėšų sveikatos draudimui ir panašiems klausimams, taip pat klausimas dėl to, ką daryti, kai įmonės netenka licenzijų ir taip pat tik užtikrinti geresnį darbuotojų apmokymą ir bendrabiamą valstybių narių dėkuoju. Thank you, Sean. I'll give the floor to Madam Stevens. The floor is yours. Pane Stevens žodis, prašau. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Labas rytas, noriu pirmiausiai padėkoti pranešėjai už nuomonės projektą. Visiškai pritariu kovai su neteisėta veikla, tai yra pašto dėžučių kompanijomis ir tariamų savarankiškų darbų darbuotojų Reikia šią srityje darbuotojams e, suteikti daugiau veiksmų laisvės. Komisija nori sugriežtinti reikalavimus, e, tai yra priimtina, tačiau kyla klausimas, ar keliami reikalavimai yra pakankamai aiškus ir pakankamai griežti. Aš tuo abejoju. Pavyzdžiui, reikalavimas e, turėti proporcingą darbuotojų skaičių palyginti su įmonės veiklos apimtimis, kalbant apie e, kabotažo apimtis, aš pritariu e, pranešėjos nuomonėje, kad būtina patvirtinti tokias taisyklės, kurias būtų galima pakankamai aiškiai vykdyti. E, todėl pritariu komisijos pasiūlymui atsisakyti uh, kelionių trukmės skaičiavimo, nes tą procesą sunku kontroliuoti. <clears throat> Taigi, kapotažas vis tiek išliks, tačiau labai svarbu saugoti aplinką ir e, vengti važiavimo e, kelionių be krovinio. Todėl aš pasisakau už tai, e, kad būtų apribojimas kabotažo trukmė, kad būtų užkistas kelias nesažininkai konkurencijai, taigi nekantri laukiu galimybės toliau bendradarbiauti rengiant šį pranešimą. Ačiū, steiksiu žodį, ponė Dlabajovai. Ačiū, pamėginsiu kalbėti trumpai. Palankiai vertinu e, Veronikos Lopės Fontanės nuomonės projektą, kadangi joje situacija pristatyta platesnių mastų. Jau anksčiau minėjome, kad čia atskiros rytis tarpusiai susijusios, darbuotojų komandiravimas, vairuotojų komandiravimas, e, darbo ir polsio trukmė ir jūs e, bandote viską apibendrinti į vieną e, visumą, taigi jūs kalbate apie kabotažą, keliamas problemas bendrajos, bendrosios rinkos veikimą, administracinės naštos mažinimą, ypatingą smulkaus verslo padėtį, transporto sektorių pabrėžėte kontrolės inspekcijų būtinybę. Manau, kad e, Sustikimuose su šešiais pranešėjais tikrai sugebėsime užtikrinti bendrabiavimą, nes džiaugiuosi matydama, kad dėl transporto sektoriaus e, pobūdžio e, jūs, taip pat kaip ir aš, pritarėte būtinybei patvirtinti jam atskirą teisės aktą. Ačiū Rinaronie Kari. Guja MGL frakcijos atstovė. Ačiū pirmininkė. labai svarbu užtikrinti tinkamą dialogą šią uh, sudėtingą temą, siekiant užtikrinti, kad uh, mūsų darbuotojams būtų mokamos e, tinkamo dydžio kompensacijos ir atlyginimai. Aš e, neseniai e, praėjusią savaitę telefonu gavau informacijos apie tai, kad Danijos transporto įmonė įdarbina įvairių šalių darbuotojus, tačiau moka joms danišką atlyginimą ir tas uh, vežėjo atstovas tiesiog buvo labai nusivylęs, nes e, Europoje veikia labai daug įmonių, kurios dabar naudojasi esančiomis įstatymus spragomis ir mažina atlyginimus, o mes norime pirmiausia apsaugoti mažas vidutinės įmonės tam, kad jos galėtų mokėti savo darbuotojams daromus atlyginimus, o e, Šiuo metu smulkiems vežėjams labai sunku konkuruoti su didžiaisiais, ypač e, patvirtinus tam tikrus reikalavimus dėl poilsio, kabotažo laikotarpiu, kuomet e, vairuotojas e, tęsia savo darbą, e, vykdamas iš vieno paskirties taško į kitą. Tik labai svarbu užtikrinti atitinkamą registrą e, ir e, siekti, kad įmonė susiregistruotų veikiančio valstybėje narėje ir mes siūlome sumažinti kabotažo skaičių iki vieno, o neleisti vykdyti penkių ar septynių kabotažo kelionių vienoje šalyje, nes tai iškraipytų konkurenciją. Taigi, jeigu jau buvo atliktas kabotažas, tai tinkamas vilkikas turi išvykti iš to šalies, kuriais buvo vykdytas ir e, visą tai turi būti vykdoma e, laikantis darbuotojų komandiravimo direktyvos nuostatų. Žinoma, mes sutarėme dėl e, rezultatų, kurių jūs taip pat siekite savo pasiūlyme. Ir džiaugiamės tuo, kad jūs norite kovoti su pašto dėžučių kompanijomis. Reikia bausti tuos, kurie nesilaiko taisyklių. Pabaigai noriu paminėti, kad labai svarbu, kad į pasiūlymo apriepti patektų kuo daugiau transporto priemonių. Manau, kad visi pasiūlymai ir išimtis dėl uh, ribinių, ribinio svorio nustatymo turėtų būti e, <clears throat> išbrauktos, nes dabar yra labai daug įmonių, kurios pasinaudoja lengvaisiais kroviniais automobiliais tam, kad apeitų e, galiojančias taisyklės. Taigi, nepaisant visko, aš nekantriai laukiu galimybės su jumis toliau bendradarbiauti. Ar žaliųjų frakcijos atstovai yra salėje? Ne. O tai reiškia, kad steiksime žodį EFDD atstovams, jų salėje taip pat nėra. ENF atstovas Pons Martan, prašau. Nenorite žodžio? Kiti užsiregistravę kalbėtojai, ponė Sontėje. Ačiū, pana pirmininkė, pirmiausia, noriu padėkoti kolegijai vienori, Veronikai Lopė Fontanie už e, šiol atliktą darbą ir tą, kurį dar jie ketina nuveikti. Žinau, kad tai yra pakankamai sunkus užsiemimas, pritariu pranešės mintims ir pasiūlymams kovoti prieš neteisėtus veiksmus, e, ypač su pašto dėžučių kompanijomis, labai svarbu kuo greičiau sugriežtinti kontrolę ir pritaikyti veiksmingas sankcijas. Manau, kad galėtume tų sankcijų pasitelkti papildomų, bet kokiu atveju mes teiksime pasiūlymus dėl tam tikrų vertinimo E, kriterijų susijusių su įmonės veikla jos kilmės e, šalyje, galbūt pasitelkiant e, metinės apyvartos kriterijų, tai yra panašius metodus taikytume kaip ir siekdami vertinti socialinės apsaugos kriterijus. Dėl kabotažo mano pozicija skiriasi nuo pranešėjos. Aš manau, kad nuo pirmos dienos reikėtų taikyti komandiravimo sąlygas ir turėtume apriboti kabit, leidžiamų kabotažo operacijų veiksmų skaičių. Taip, kabotažas yra svarbu tam, kad vilkikai nebūtų priversti tušti grįžti namo, tačiau tokiu būdu neturėtų būti e, sudaromos e, sąlygos e, neribotai konkuruoti su vietos vairuotojais. Ačiū poniai Sander, žodis ponui Pirinskui dabar. Ačiū, pana pirmininkė. Taip pat noriu prisijungti prie padėkos žodžių pranešėjai, pamėginsiu kalbėti kuo trumpiau, kalbant apie į reikalavimą steigti savo atstovybę tinkamoje e, šalyje ir kovas su pašto dėžučių kompanijomis, tai būtų labai veiksminga priemonė, tačiau turėtume puikiai suvokti būtinybę sugriežtinti tarptautinių vežėjų tinkamą kontrolę, nes teikiami pasiūlymai turi būti sukonkretinti, patikslinti, kalbant apie įmonės e, administracinę, techninę, kitokią veiklą. Būtų svarbu pabrėžti būtinybę turėti įmonę įsisteigų savo atstovybę ir atitikti įvairius reglamentus ir reikalavimus galiojančius atitinkamoje šalyje, kalbant apie lengvosius krovininius automobilius, tai argumentų girdime e, iš visų pusių. Pritariu kolegos e, Šono Simonso mintims, kad reikia vengti piknudžiavimo e, tokiais kroviniais automobiliais, tačiau reikia nepamiršti ir galimybės įsitvirtinti rinkoje mažoms vietinėms pervežimo įmonėms, siekiant nepažeisti galiojančių reglamento reikalavimus. Išvelgiant į visus šios aspektus, manau, kad komisija e, taip pat atitinkamą komentarą yra pateikusi dėl e, e, lengvų krovininių automobilių, dėl būtinybės užtikrinti tinkamą pusiausvyrą <clears throat> tarp sunkių vilkikų ir e, lengvesnių e, vilkikų ir neiškreipyti rinkos situacijos. Kalbant apie kabotažo pobūdį, e, turint omenyje, kad kabotažas yra laikina, o ne nuolatinė veikla ir kovas su neteisėtu kabotažu, manau, kad siūlomos nuostos nusipelno pritarimo. Tačiau čia reikia elgtis vėlgi apdairiai, kadangi tam tikri pažeidimai vis tiek yra e, administracinio, o ne e, nusikalstamo pobūdžio, tai aš siūlyčiau apdairiai e, taikyti ir atitinkamas baudžiamasias sankcijas tam, kad tos priemonės per daug nepažeistų atitinkamų įmonių interesų. Kalbant apie taisyklių taikymo susijusios su darbuotojų komandiravimu trūkmė, tai jeigu manome, kad siūlomas taisyklės yra priimtinos, tai reikėtų išlaikyti septyniarių, o ne penkerių dienų laikotarpį, kadangi komisija, nepasant to, kad komisija siūlo penkias dienas ir taip pat pasvarstyti galimybę atsisakyti kabotažo operacijų skaičiaus ribojimo, kaip komisija siūlo ir vėlgi dėl kontrolės ir patikrų būtina, pabrėžti būtinybę patikras vykdyti veiksmingiau, todėl pranešėjos pasiūlymas padvigubinti atsitiktinių patikrų skaičių, e, palyginti su komisijos pasiūlymu, yra pagrystas. Tai būtų papildoma administracinė, papildoma darbo našta kontroliuojančiams institucijoms, tačiau e, šis pasiūlymas tikrai yra pagristas e, siekiant užsibrieštų rezultatų. Ačiū. Gerai, ačiū. A. Išklausėme visus norinčius kalbėti aptarėme tris skirtingus pranešimus. Akivaizdu, kad Taigi, tvarkaraštis visų trijų pranešimų yra tas pats, pakeitimų teikimo terminas baigėsi sausio 30 dieną, vidurdienį, pakeitimai bus svarstomi vasario 26-27 dienomis užimtumo komitete bus tvirtinami kovo 26-28 dienomis. Transporto komitete vyks balsavimas gegužės 15 dieno plenarinėme posėdėje arba pavasario pabaigoje, arba vasaros pradžioje. Taigi įsiminkite visi šią informaciją. Visiems dėkoju už pasakymus, davam diskusiją. Puiku, kad komisijos atstovai jie dalyvavo. Noriu jums tik priminti, kad po pietinis posėdis prasidės 14 val. 30 minučių nuo susitikimo su naujos pirmikaujančios šalies atstovais ir tai bus ponas Petkovas, kuris yra Bulgarijos darbo ministras, taigi prašau visų dalyvauti gausiai, nes puikiai žinome iš likščionių diskusijų, kad per Bulgarijos pirmininkavimą bus sprendžiama labai daug svarbių klausimų susijusių su mūsų komiteto veikla. Taigi, prašau visų sugrįžti į šią salę 14 val. 30 minučių, kuomet ponas Betkovas atvyks į posėdį. Ir taip pat noriu paminėti, kad penktasis trilogas dėl e, darbuotojų komandiravimo direktyvos e, vyko vakar, vėlai vakare, taigi pats tinkamiausias laikas dabar yra sustikti su pirmikaujančio šalies darbo reikalų ministru. Taigi pasimatysime labai greitai. Tikiuosi, kad bus vertimas į bulgarų kalbą tame posėdėje. Taip. Thank you and see you soon again.